Sveiki susirinkę, kolegos, pradėsim mūsų posėdį. Man tai yra labai įdomi tema. Kalbėsime apie plačiai paplitusių reiškinį - vaikų darbą. Daugiau nei 150 milijonų vaikų nuo 5 iki 17 metų amžiaus yra priversti dirbti, kad išgyventų. Žemės ūkis yra plačiausias sektorius, kur paplitęs labiausiai vaikų darbas kalbant apie žemės ūkio gamybos sektorių. Ir ypač tas darbas paplitęs kavos ir kakavos gamybos sektoriuje. 2,1 milijonų vaikų, sakoma, dirba didžiausių gamintojų šalių kakavos plantacijose. Tai yra pirmiausia Dramblio kaulio, kaulo krantas ir Gana, e, kurie pateikia 60 procentų pasaulinės šios produkcijos. Azijoje ir Latino Amerikoje vaikai kavos ir arbatos plantacijose taip pat dirba labai sunkiamis sąlygomis. Egzistuoja nacionaliniai, regioniniai ir pasauliniai teisės aktai skirti kovai su vaikų darbu, bet šį darbą išnaikinti kol kas yra labai sunku. Nesuvokiama, kad 21-ame amžiuje vaikai negali gauti pagrindinio išsilavinimo, negali gauti apsaugos priemonių savo ir jie dažnai dirba tam, kad pragyventų ir padėtų išlaikyti savo šeimą. Mm, ES čia tenka didelė atsakomybė, nes ES yra vienas iš didžiausių kakavos importuotojų ir kavos importuotojų taip pat. 39 ir 30 procentų atitinkamai bendrų su pasaulės sunaudojimų produktų šių yra importuojami ES. ES turi prisidėti prie kovos su vaikų darbu tose šalise, kurios gamina kavą, kakavą arbatą. Daug priemonių yra numatyta valstybių narių programuose e, šiai problemai spręsti. Turime įvertinti, kaip efektyviai veikia ES, ką galėtų pagerinti. Ir prieš pereinant prie mūsų pirmosios darbo grupės, Noriu pasveikinti poną Abudoso, jo ekscelenciją. Jis yra Dramblio kaulo kranto ambasadorius. Labadiena, ponė ambasadoriu, sako pirmininkas. Viskas gerai, Dramblio kaulo krante? Aš buvau vyriausiasis stebėtojas jūsų šalyje. Rinkimų stebėjau seniai. Taip pat noriu pasveikinti ponę Sandy Blanchet kuri yra UNICEF Briuselio skyriaus vadovė. Labadiena. Ji pasisakys diskusijoje. Taip pat noriu pasveikyti ponę Antonio Fontein, jis yra Voice Network direktorius. Taip pat ačiū Perų ir Ekvadorų misijų stebėtojams. Ar jie čia salėje? Taip, sveiki. Kolumbijos atstovus taip pat matau. Dabar noriu suteikti žodį savo kolegė Lindai McEwen. Ji yra vystimosi komiteto vadovė, kad ji pristatytų antrą temą. E, temą susijusią su, su, su tropiniu iškų naikinimu. Ačiū, Kristijanai. Ačiū. E, žmogaus teisų pakomitečiui surengusiam šiandien tą diskusiją. Tai yra ta diskusija, kuri labai domina visuomenę. Žinau tą iš savo patirties, savo šalies patirties. Mes, europiečiai, esame didžiausi šokolado, kavos, kakavos vartotojai, tad mums tenka didelė atsakomybė, kalbant apie šių produktų naudojimą ir e, kovą su vaikų darbu šios rytyje. E, kita tema yra taip pat svarbi e, nagrinėti aplinkos saugos temas, tai yra e, tropinių miškų kirtimas. Mes prieš keletą savaičių prieėmėme pranešimą, kurį parengė ponė Hautala ir kuri dalyvauja posėdį ir manau jį pasisakys diskusijos metu. E, mes kalbėjome apie e, besivystančius šalių gamtinių e, išteklių vartojimą Jei be kita kominė ir tropinius miškus, apie tai kalbėsime antrosios mūsų darbų sesijos metu. Žmonės labai domisi šiomis temomis. Tiekimo grandinėje kartais įmamasi, pavyzdžiui, kakavos tiekimo grandinėje įmamasi savanoriškų iniciatyvų. E, jos buvo išbandytos ir ne visur sėkmingai. Man atrodo, apie tai išgirsime dar kalbant. Mes turėtume pasikviesti kolegas iš prekybos komitetų. Kolega David Martinas turi nemažai patirties nagrinėjant įvairias tiekimo grandinės ir apie tai, kaip jas padaryti tvaresnėmis. Kitą savaitę New York'e renkas jungtinių tautų konferencija, kur bus kalbama apie tvaraus vystimosi tikslus. Ir New York'e svarbiausias tikslas, kuris bus keliamas, bus tas, kad būtų sėkmingai įgyveninti tie pažadai, kuriuos prisėmė, iki, kuris, kuris prisėmė 2015 metais šalis, jų lyderiai ir panašiai, kad tie įsipareigojimai tam, kad mūsų planeta taptų geresnė. Tai yra visų mūsų interesas, visi turime prisėmę pažadus. Tad puiku bus išklausyti šios dienos diskusiją. Puiku bus išklausyti kolegų pasisakymų. Gražinu žodį jums, Kristianai. Ponas Preda, prieš pradedant mūsų posėdį pasižiūrėkime video siužetą. Tai yra Nobelio taikos premijos laureato Kailaš Satjarti e, mums siunčiamas signalas, įrašytas prieš keletą valandų. Jis atvykti į mūsų posėdį negalėjo, tad pasiklausykime, ką jis sakė. Tai yra ta žinia, kurią mums siunčia kažkas žmogus, kuris labai aktyviai kovojo už vaikų teisės. Mėly bičiuliai, sveikinu Jūs siūlančius naują politiką vaikams saugoti. Negalima ne vieno vaiko palikti nuo šaly. Jūsų naujoji iniciatyva, kad būtų vykdomas vaikams teisingas teisingumas, yra tas dalykas, kuriuo turime džiaugtis. Bet, bičiuliai, turime pagalvoti apie tai, kad šis pasaulis, kuris yra pasiekęs tokios didelės technologinės pažangos, ekonomikos augimo, rinkos, gamybos pažangos, e, ne, negali palikti, nežinia, 152 milijonų vaikų, kurie dirba, dirba ir kurie dirba labai sunkiomis sąlygomis, įskaitant vergyje. Šiandien mes kalbame apie kakavos ir kavos sektorių. Ir šiandien negalime kalbėti apie kažkokį pažymėjimą ar socialinį labai svarbų. E, tiksliau, mes negalim nei pagalvoti, kad kažkoks pažymėjimas ar svarbus renginys įvyks be kavos ar šokolado. Prisimenu, kai nukeliavau į Dramblio kaulo krantą, sustikau su vaikais. Ir Visi jie buvo sužeisti, matosi, kad jų kūnai yra nukentėję, jie buvo paaugliai. E, amžius jų buvo nuo 10 iki 12 metų. Ir aš smalsiai paklausiau, mėly vaikai, ar labai mėgstat šokoladą, kadangi visi iš jų dirbo kakavos pupelių auginimo plantacijose. Jie tiesiog buvo ką tik parėję iš laukų, ant jų kūnų matėsi randai. Taigi aš paklausiau, ar labai mėgstat šokoladą. Jie susižvalgė, o paskui vienas iš jų paklausė, o kas yra šokoladas? Aš bandžiau paaiškinti, kad tai yra skanėstas, tai gali būti batonėlio formos skanėstas, kad jis labai skanus. Jie pradėjo juoktis iš manęs, todėl kad niekad nebuvo girdėję apie šokoladą ar jo matę, pagaminto ir valgomo. Kaip tokia situacija gali tęstis. Mes čia nekalbame apie vieną vaiką ar dešimt vaikų, kalbam apie šimtus tūkstančių vaikų dirbančių šiuose dviejose sektoriuose. Bičiuliai, būtina nedelsiant imtis veiksmų ir daryti tai sąžiningai, nes tai yra mūsų vaikai. Nes mes turime Ar mes, mes turime atsakyti klausimą, ar tikrai investuojame pakankamai jų švietimą? Ne. Turime atsakyti savo į klausimą, ar kurime tų šalių pajėgumus, ar padedame joms įgyventinti e, teisės aktus nukreiptus prieš vaikų darbą. Galgi ne, Mes taip pat turime atsakyti klausimą, kiek dedame pastangų, kad suinteresuotos pusės susitiktų ir labiau holistiškai vertintų kovos su vaikų darbo politika. O tos politikos fragmentuotos, padalintos, tuo tarpu veikti reikia skubiai. E, tokia situacija nėra priimtina. Mes gyvename tomikiame pasaulyje, kur reikia labiau holistinės politikos, kur reikia biudžeto lėšų ir kur ES taip pat galėtų prisidėti e, finansavimu, finansuodama švietimą, padėdama gyventi teisės aktus ir panašiai. Finansavimą teikti dvišalių pagrindų. Turime tikėti, kad jei ir toliau tęsis vaikų darbas, e, turime žinoti, kad jeigu tęsis jis toliau, tai ir toliau tęsis neraštingumas, ir toliau vaikai negaus išsilavinimo ir toliau vykstas teisinis nihilizmas. Tai reiškia, kad mes tuo būdu stumsim tolin savo ateitį. Vaikų didžiausias siekis yra gauti švietimą. Šiame e, pasaulyje žinios reiškia viską, nes kas turi žinias, tas diktuoja ekonomiką. E, pasaulyje daug kas vyksta remiantis informacija. Taigi vaikai, kad jie gautų, turi eiti į mokyklą. Mes turime kartu dirbti su visomis bendrijomis, pilietinės visuomenės organizacijomis, institucijomis, vyriausybėmis, e, įmonių sektoriumi, kad galėtume užtikrinti, kad vaikai auga greitai, saugiai, padedant įvairiais mūsų veiksmais. Esu tikras, kad ES turi reikiamas galės. Turiu patirties E, kai dirbau su Europos Sąjunga pastaraisiais, pastaraisiais metais, seniau šiek tiek. Tad prašau, padėkite vaikams. E, raskite politinės valios, kad būtų įgyvendinti tie sprendimai, kurie šiandien yra priimami. Mes galime palaukti, jūs galite palaukti, bet palaukti negali vaikai. Vaikams jūsų reikia dabar, mėly bičiuliai. Dėkui. Okay, the message was very clear. I will now give the floor to our... Atrodo, kad žinutė yra labai aiški. Dabar suteiksiu kiekvienam iš mūsų kalbėtojų svečių po 10 minučių. Pirmiausia, norėčiau pristatyti kalbėtojus. Pirmiausia, pirmasis kalbėtojas ponas Angė Aboa, Reuters korespondentas Vakarų ir Centrinės Afrikos regionui, taip pat Federico Blanco, projektų koordinatorius iš Tartautinės darbo organizacijos pasisakys. Pagrindinių principų ir teisių darbe skiriais dirba. Taip pat dar pasisakys ponas Nikas Wetherill, International Coca Initiative vykdomasis direktorius, taip pat ponas Remko Val, vyresnysis ekspertas Europos komisijoje, prekybos generalinėme direktorėte ekonominių partnerių e, susitarimų skyriuje bedirbantis e, ekspertas. Na, o dabar pirmiausia žodis ponui Angė buvo 10 minučių. Gerbiamasis e, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Gerbiama vystimosi komiteto pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, žmogaus teisų komiteto nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti už pakvietimą dalyvauti šiuose, šios dienos diskusijose, kurios, tikiuosi, prisidės prie surandant sprendimus e, vaikų darbui kakavos kultūros e, srityje. Dramblio kaulo krante bei kitose Afrikos valstybėse vaikų darbas kakavos laukose yra vis dėlto realybė, nepaisant e, visų e, dedamų pastangų su tuo kovojant nuo pat 2005 metų, kai aš pradėjau dirbti su šiuo klausimu. Nuo 2005 iki 2016 metų e, Dramblio kalo krante, Ganoje, Burkina Fase, Malyje, e, rengdamas rež, rež, reportažus tą patį dalyką mačiau. Vaikai nuo 7 iki 13 metų e, dirba kakavos plantacijose e, tam, kad būtų pagamintas tas šokoladas, kurį mes, jūs, jūs ir vaikai, kiti vaikai kiekvieną dieną vartoja. Tie vaikai dirba kakavos plantacijose, nes neturi kito pasirinkimo. Jie vargsta taip, kad kaip vargsta jų tėvai. 2009 metais BBC 4 uh, delegacijų, su, su BBC keturi delegacija, e, dalyv, lankiausi Burkina Fase Zenarė kaime iš šiaurę nuo Ugo Dugų. Savo gidui aiškiai pasakiau, kad ieškojau vaikų jaunesnių nei 14 e, metų dirbančių plantacijoje. Ir e, už maždaug 229 eurus per metus galėjau įdarbinti vaikus, be, ir tokių vaikų tikrai buvo pilna. E, mane tas eksperimentas šokiravo, nes aš irgi turiu vaikų. Gerbėmieji ponios ir ponai, parlamento nariai, ar tikrai dabar per dešimt mečių situacija pasikeitė? Ar Burkina Faso, Malio, e, Dramblio kaulo vaikai e, nustojo dirbti kakavos plantacijose? Ne, ne Nepaisant to, kad buvo įdėta pastangų su tuo kovoti, e, pastangų buvo įdėta ir didžiųjų įmonių, ir prekiautojų šokoladu. Tačiau nepaisant to, dar tūkstančiai vaikų nuo 6 iki 13 metų kiekvieną dieną kakavos plantacijose e, dirba. Natūraliai kiltų klausimas, kodėl šokolado industrijos ir prekiautojų juo pastangos nesustabdo to reiškinio, su kurio susiduria dešimtis tūkstančių Afrikos vaikų. Koksgi būtų mano atsakymas? Aš nekaltinu šokolado industrijos, aš tiesiog manau, kad jų atsakas šiam fenomenui tiesiog nebuvo pats tinkamiausias, jų veiksmai nebuvo tinkamai parinkti. Nuo 2008 metų šokolado industrija ir kakavos, prekiautojai kakava, kakava e, įgyvendino sertifikavimo sąžiningos prekybos e, programas. Jų manimų šis reiškinys yra kultūrinis ir socialinis, nes tiesiog mūsų šalyse vaikai yra įpratę dirbti laukose kartu su tėvais. Ir nepaisant daugybės projektų bei milijonų dolerių investuotų šioje srityje, ta problema vis dar išlieka, nepaisant to, kad net ir mokyklos buvo pastatytos. Tvarumo prekė ženklo program, programos dėka nuo 1,2 milijono iki 2 E, milijonų tonų dabar pagaminama kakavos, e, tiksliau surenkama kakavos pupelių. Ir praktiškai susidaro struktūrinis 300 tūkstančių tonų perviršis kakavos pupelių ir 40 procentų nusmuko e, kakavos pupelių kainos. Dabar, pavyzdžiui, kakavos pupelių 2016 e, metais 1100 e, Centrinės Afrikos frankų kainavo kilo e, ta, kakavos pupelės, o dabar tai kainuoja 700 tų pačių frankų. Ir tiesiog vaikai dabar yra naudojami tam darbui, todėl kad paprasčiausiai pigiau kainuoja. Štai pavyzdžiui, 122 eurai e, vienam suaugusiam žmogui būtų mokamas atlyginimas, o vaiko apmokama yra maždaug 200, o vaiko darbas kainuoja maždaug 229 eurus per metus. 2011-2012 metais kartu su amžina atilsi Robinu Romanu dirbau ir rengėme kartu čokol, e, dokumentinį filmą Shady Chocolate. Mes e, Dramblio kaulo kranto pietvakariuose lankėmės. Būtent šiame regione du trešdalis kakavos pupelių yra pagaminama. Taigi, kaip ir sakiau, du mėnesius su Robinu Romanu 200, 2012 metais kartu dirbome, rengėme Shady Chocolate dokumentinį filmą. Šiame filme mes bandėme parodyti tiksliau, koks šokolado industrijos atsakymas buvo į atsakas iš fenomeną. Kaip ir sakiau, lankėmės Dramblio kalo krante, regione, kur yra paganama du trešdaliai kakavos. Sužinojome, kad 5 tūkstančiai dolerių, 10 tūkstančių, pavyzdžiui, JAV dolerių e, buvo e, skiriama tam, kad būtų finansuojamos trys mokyklos sa, klasės tiksliau. Šokolado industrija maždaug 26 30 e, nu, tūkstančių eurų investavo į mokyklas. Pramonė ir prekiautai šokoladu iš numatė premijas 0,07 nu, euro centų, tiksliau 0,07 euro centų už kilogramą papildomai buvo skiriama keletui šimtų e, kakavos e, rinkėjų, pupelių rinkėjų. Gerbėmiai ponios ir ponai, vaikai dirba tose laukose todėl, kad jų vaikai skurdžiai gyvena, o pramonės, e, šokolado pramonės pelnas nuolat auga. ICO duomenimis šokolado pramonės apyvarta yra maždaug 100 milijardų eurų ir tik tai 3 procentai tų lėšų užsilieka tose e, šali, tokiose šalise kaip e, Dramblio kaulo krantas. Ir maždaug 8 milijonai žmonių iš 24 milijonų šalies gyventojų gyvena iš šokolado. Gerbėmiai ponios ir ponai, iš patirties galiu pasakyti, kad e, šokolado pramonė dešimt pastarųjų metų bando užglaistyti problemas e, su žiniasklaidos pagalba, bet nepamirškime, kokiamis sąlygomis dirba vaikai. Nepamirškite, kad kiekvieną kartą, kai aš, jūs, jūsų vaikai ar mūsų vaikai e, valgo šokoladą, kas kartą valgome tų vaikų prakaitą. Na ir pabaigai norėjau Jūs informuoti, kad e, e, Dramblio kaulo kranto miškų ir vandenų ministerijos duomenimis 500 tūkstančių kakavos pupelių e, yra surenkama nacionalinėse parkuose tai yra maždaug ketvirtadalis šalies produkcijos. Ir būtent šiuose regionuose didžioji dalis sertifikavimo e, kokybės ženklo e, pramonės įmonių dirba. Todėl e, būtų įdomu kreiptis į šokolado gamintojus ir į prekiautojus jais tam, kad jie užtikrintų, jog uh, tie, e, tos kakavos pupelės nebūtų pagamin, surenkamos e, nacionaliniuose parkuose ir nebūtų žalojama gamta. Dėkoju. Dabar žodis ponui Federico Blanko. Dėkoju. Tartautinė bendryja įsipareigojo pasiekti tvaraus vystimosi tikslus iki 25 metų vaikų darbo srityje. Ir tartautinė darbo organizacija įmasi tų priemonių, tačiau pasaulyje 152 milijonai vaikų vis dar dirba. Maždaug 71 procentas jų dirba žemės ūkio sektoriuje, e, apie 69 procentus šeimos ūkiuose. 73 milijonai tų vaikų dirba tokiamis sąlygomis, kurios kelia pavojų sveikatai. Tad iššūkiai iš tikrųjų yra dideli ir duomenys rodo, jog nuo 2000 iki 2016 metų vaikų dirbančių e, e, šiame sektorėje skaičius sumažėjo 94 milijonais, tai yra 38 procentais. Tačiau nuo 2012 iki 2016 metų e, daroma pažanga šioje srityje sulėtėjo ir jeigu tendencijos išliks, tokios, kokios yra, tad e, iki 25 metų tas e, e, aš, aštuntas tikslas, tvaraus vystimosi tikslų, aštuntas taškas septintas nebus pasiekti. Ir subsaharinėje Afrikoje, skirtingai negu kitose regionuose, dirbančių vaikų skaičius padidėjo per pastarąjį laikotarpį o e, subsaharinėje Afrikoje vaikai susiduria su e, pačiamis rimčiausiamis problemomis dėl, dėl jų darbo. Reikia pabrėžti, jog e, Ganoje ir Dramblio kaulo krante yra statistiniai duomenys parengti apie vaikų darbą 13 metams. Tartotinė darbo organizacija E, gavo oficialų prašymą paremti e, nacionalinę tų valstybių, e, nacionalinį tyrimą, nacionalinius tyrimus statistinius susijusius su vaikų darbu. Taip pat Čikagos universitetas atlieka nepriklausomą tyrimą apie vaikų darbą 18-19 metais ir šių tyrimų rezultatai turės pasiekmių tiek nacionaliniu, tiek uh, E, sek sektoriniu lygmenimis. E, yra e, parengta ne viena programa tarptautinės darbo organizacijos lygmenių dėl vaikų darbo mažinimo ir panaikinimo, dėl politinių ir teisinių sąlygų kūrimo, dėl veiksmų ir dėl įrodymų rinkimo. Visos trys šios minimas sritis, visi trys šie aspektai yra esminės e, svarbos. Žinome, kad e, vaikai dirbantis kakavo sektoriuje yra tik tai e, dalis atspindi tik tai dalį vaikų atliekamo darbo. Mes e, dirbame trišalių pagrindų su vyriausybėmis ir socialiniais partneriais, siekdami spręsti iškylančias e, problemas. Ir aišku, labai svarbu, kokios nacionalinės politikos yra vykdomos. Mes remiame e, visas teigiamas šios ryties politikas bei padedame uh, kurti institucinius e, ir administracinius gebėjimus. Kalbant apie teisinės sąlygas, Tartautinė darbo organizacija visuomet pasisakė už 138 ir 182 tartautinių konvencijų įgyvendinimą dėl, dėl vaikų e, darbo, taip pat e, dėl kitų tartautinės teisės nuostatų palaikymo labai svarbu, kad uh, Yra tokios institucijos kaip ekspertų komitetas, konvencijos bei rekomendacijos šiuo lygmeniu. Taip pat e, e labai svarbu, kad buvo priimtas sąrašas, kuriame išvardintos darbo sritis pavojingos e, vaikų iki 18 metų sveikatai Reikia pažymėti, kad Ganoje pasiekta tam tikros e, pažangos, bandant įgyvendinti e, šios teisių aktus. Aišku, reikia taip pat švietimo ir informacijos kompanijų e, įvairių programų įgyvendinimo. Prie tų programų įgyvendinimo prisideda Tarptautinė darbo organizacija. Ir e, Pavyzdžiui, Dramblio kaulo kranto valstybėje mes palaikome ketvirtąjį veiksmų planą 18-20 metams, kovojant su vaikų darbu ir siekiant e, užtikrinti e, priimtiną amžiaus ribą vaikams e, dirbti įvairiose sektoriuose E, svarbu pabrėžti, kad vaikų darbas yra daugialypė problema ir reikia geresnio koordinavimo tarptautinių lygmenių sprendžiant šio pobūdžio problemas. Pavyzdžiui, yra įkurtas, įkurta tarpžinybinė komisija, kuri kovoja su e, prekyba vaikais, su vaikų išnaudojimu, E, ir yra kitų panašių e, institucijų įvairiose valstybėse, tarp jų e, Ganoje, regioninių lygmenių. Su mūsų organizacijos parama Afrikos vienybės organizacija taip pat imasi tam tikrų veiksmų nukreiptų prieš vaikų išnaudojimą, darbą, prekybą vaikais siekiant sustiprinti koordinavimą su regioninėmis Afrikos institucijomis ir kitomis interesuotomis pusėmis yra siekiama keistis e, patirtimi su e, Latino Amerikos ir e, Karibų jūros regiono valstybėmis šiais klausimais. Mes taip pat turime identifikuoti rizikos faktorius kylančius vaikams e, ir vertinti daromą pažangą. Labai svarbu informacijos kampanijos šitais klausimais. Taip pat e, labai e, svarbu, kad būtų įgyvendinami veiksmų planų modeliai ir jų veiksmingumas, veiksmingumas tikrinamas, atsižvelgiant į geografinę specifiką ir e, e, reikia pabrėžti ne tik tai vaikų darbą kakavo sektorėje, bet ir kitose sektoriuose, akcentuojant vaikų darbą ir vaikų išnaudojimo klausimą platesnėme kontekste. Reikia, kad e, būtų už, užtikrinamos sąlygos įvairioms bendruomenėms tinkamiau organizuoti savo darbą, siekiant įtvirtinti tinkamus standartus, reikia tiekti paramą ūkininkams, kad jie geriau organizuotų savo darbą, be kita ko ir kakavos sektoriuje, kad ūkiai e, būtų mažiau priklausomi nuo vaikų darbo. Pavyzdžiui, Ganoje yra įmamasi veiksmų šiuo požiūriu, gerinant padėtį tiek ūkininkų, tiek darbuotojų dirbančių žemės ūkio sektoriuje ir tuo būdu kakavos sektoriaus ūkininkai prisideda prie e, padėties gerinimo šiais aspektais. kalbant apie kakavos tekimo e, grandinę, čia e, vyrauja didžiosios e, įmonės, tvarus sprendimas reikalauja veiksmų ne tik tai iš nacionalinio lygmens veikėjų, bet ir iš tų įmonių, kurios yra tekimo grandinės viršuje pusės. Ir turi būti įgyvendinami konkretos veiksmai, mažinant vaikų darbą šiuose sektoriuose. Taip pat turi būti keičiamasi patirtimi ir praktika tarp visų suinteresuotų pusių, įskaitant ir įmonės, visoje tiekimo grandinėje. Ar galėčiau dar pratęsti 30 sekundžių savo pasisakymą? Ir e, reikės e, būtinai spartinti mūsų veiksmus įvairiais lygenimis. Pastarųjų 15 metų mūsų patirtis leidžia teikti, jog yra pasiekta pažangos ir mes aiškiai suprantame, kokių politikų mums reikia iki 25 metų. Mes e, turime siekti kad e, būtų įgyvendinami socialinės apsaugos mechanizmai, ypač tose visuomenėse, kurios dar yra pažeidžiamas, kad būtų kūriami kooperatyvai ir kitos sistemos, kiti mechanizmai, kurie e, leistų ūkininkams dirbti veiksmingiau ir labiau laikantį socialinių reikalavimų. Taip pat e, reikia stiprinti gebėjimus nacionalinių lygmenių, kad e, E, tarptautinės e, teisės priemonės būtų įgyvendinamos ir kad būtų įmasi teisėkuros tinkamų priemonių. Taip pat e, mes turime rinkti patikimus statistinius duomenis. Dėkoju ponui Frederiko Blanko. Dabar suteiksiu žodį ponui Nik Veteril. Jis yra uh, vykdantisis direktorius uh, organizacijos ICI KKO Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, mūsų fondas yra nepelno siekianti organizacija, mes norime vienyti jėgą su pilietinė visuomenė, vyriausybėmis ir privačių sektoriumis ir ieškoti išeičių. Ne, ieškoti išeičių tai problemai, nes vaikų darbas yra plačiai paplitusi ir sunki problema kakavos gamybos sektoriuje. Aš norėčiau pateikti šiek tiek skaičių, kurių čia nekartosiu, bet uh, Jie e, buvo paminėti jau kelis kartus. Norėčiau pasakyti, kad vaikų darbas kakavo sektoriuje yra tikrai paplitęs. Ir žemės ūkio sektoriuje apskritai tas darbas vaikų yra paplitęs ir kitose sektoriuose, žemės ūkio ne tik kakavos. 99 procentai vaikų darbo e, yra susijęs su šeimų ūkiais, namų ūkiais. E, taigi vaikų darbas nėra būtingas tik kakavos sektoriui, kaip aš sakiau, bet yra kai kurių specifinių dalykų šiame sektoriuje, kurie tik dar labiau tvirtina tą problemą, nes kakavos sektoriuje darbas labai intensyvus, dažnai e, maži ūkiai gamina tas, e, ta, ta, ta kakavą ir fermos dažniausiai būna mažos ir uh, tebėra gilios tradicijos, migracija didelė regione. Žmonės patenka į tokį kontekstą, kur nebūtinai yra vienodai apsaugoti kaip bendrijos ar valstybės. Tiesiog jie dirba e, su tomis sąlygomis. Pajamos nedidelės, kai dirbi ūkį, kuris nedidelis, kur žemė prasta, kultūros tos visos silpnos ir trūksta taip pat toms bendruomenėms ir socialinių struktūrų, tokių kaip, pavyzdžiui, mokyklos. Uh, Noriu pasakyti, kad tai nėra būtinga tik kakavos sektoriui, bet šiame sektoriuje ta problema dar aštresnė. Tiesiog e, tai rodo, kad tiekimo grandinė nėra tvari ir e, svarbiausia yra tai, kad ji neskatina keisti šios sektoriaus, tiesiog ta tendencija dar labiau įtvirtinimą, kaip sakė e, Kalešatjarti savo kalboje, Tiesiog tai yra tas sektorius, kai vaikai negali eiti į mokyklą, nes galbūt reikėtų tos vaikus kaip tik leisti į mokyklą, kad užauktų nauja šiame sektoriuje dirbančių ūkininkų karta, kuri gali daug ką pakeisti. Norėčiau, ne, na, nesiginčysiu su savo kaimynu štai, kuris e, sakė, kad nieko nėra daroma ir niekas nesikeičia, šiek tiek pateikti norėčiau tą jo tendenciją. Tiesiog norėčiau pasakyti, kas vyksta, kaip keičiasi situacija pagal atliktą stebėjimą. Ganoje nuo 2008 iki 2014 buvo stebėta situacija. Situacija tikrai nėra statiška. Viena vertus, 21 e, procentų išaugo vaikų darbas ir tai, kad auga našta vaikams, tai yra faktas, tačiau Reikia pasakyti, kad pasikeitimai kakavos gamybos sektoriuje vyksta 40 procentų. Tuo pačiu laikotarpiu tas darbas išaugo vaikų kakavos sektoriuje, kakavos ūkiuose. E, taigi ta problema egzistuoja, auga ir sektoriui tenka taip pat auganti atsakomybė. Bet negalime sakyti, kad niekas negerėja. Jeigu pasižiūrėtume kaip kiek vaikų dirba ūkiuose, kurie užsima kakavos auginimu, pamatytume, kad sumažėjo vaikų darbo 14 procentų. Be abejo, tai nėra pakankamas skaičius, bet matome tokias, tokius pirmus tendencijos pasikeitimus. Vaikų darbas dominuoja tuose ūkiuose taip pat, kur auginamas ir kitas derlius, ne tik kakava. Ir vaikų darbo mažėja šiek tiek ir kitose sektoriuose. ICI, mūsų organizacijos modelis yra štai koks. Kaip jau sakiau, mes dirbame su privačiu sektoriumi, taip pat su pilietinė visuomenės organizacijomis ir su nacionalinėmis vyriausybėmis šalyse gamintojose. Tai yra esminis dalykas, nes kaip buvo pasakyta anksčiau, sprendimai turėtų būti tokie, kai dalyjamasi atsakomybė, nes skirtingi subjektai turi čia vaidinti skirtingus vaidmenis, kadangi problema tikrai labai kompleksiška. Mūsų modelis yra labai svarbus tam, kad būtų galima pasitelkti įvairias kompetencijas. Nevyriausybinės organizacijos puikiai supranta e, problemą, jos padeda sumažinti E, galbūt vaikų darbą, padeda spręsti jų problemas, įmonės puikiai supranta, kas gali būti padaryta tiekimo grandinėje, bet jos nėra kovos su skurdu ekspertis, taigi niekas neturi visų žinių, tad dirbti visiems kartu yra svarbu. Svarbu tuos visus interesus tinkamai subalansuoti, kad būtų užtikrinta pusiausvėra ir kad būtų galima dirbti visiems drauge. Mūsų strategija yra sutelkta prie trijų svarbiausių ramščių Vienas dalykas yra kovoti su vaikų darbo mm, šaknimis pačiose bendrijos, be, bendruomenėse, tai yra prevencinis elementas. Mes čia ypatingai pabrėžėme profesinio mokymo ir švietimo svarbą. Ir stengiamės padaryti viską, kad taip pat E, lyties pagrindų įgalinimo atsirastų daugiau. Mes taip pat mokome, kad privatus sektorius pats sėkmingai valdytų e, ir atsakingai valdytų tiekimo grandinę. Įmonėms čia tenka atsakomybė elgtis budriai, kad e, būtų nepaminamos žmogaus teisės, užtikrinant tą sklandų tiekimo grandinės veikimą. Na ir Norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad tie abu požiūriai, kuriuos matėme, davė jau daug žadančių rezultatų. Negalima kalbėti apie vaikų darbo visišką išnaikinimą, tačiau pasirodo, kad galima įdėkti teisingas tendencijas. Per trejus metus 20 procentų sumažėjo vaikų darbo, dėgiant socialinės investicijas, tiekimo grandinės taip pat stebi, kaip yra naudojamas į vaikų darbų jų tiekimo grandinėse. Virš 51 procento vaikų darbo buvo atsisakyta per tiek pat laiko, per trejus metus. Tad optimizmui pagrindo yra. Bet mes iš tikrųjų galime pasakyti, ir mes galime iš tikrųjų sakyti, kad radom tokių sprendimų, kurie veikia. Aišku, Ne viskas priklauso nuo privataus sektoriaus, taip pat reikia ir bendruomenių įsitraukimo, nes didelė atsakomybė tenka taip pat ir vyriausybėms, kad šios investuotų į švietimą ir kad jos pradėtų tas esminės problemas spręsti, priežastys problemų šalinti. Mes e, esame parengę e, tokią sistemą, kuri kakavo sektorio padeda stebėti vaikų darbą ir teikti vaikams pagalbą. Įmonės e, prisima atsakomybę e, tiekimo grandinėje ir įdėgė svarbiausius principus susijusius su verslo interesų ir žmogaus teisų tarpusavio sąveikos principais. Mes e, čia įdėgėme tokį naują dalyką. Anksčiau šią problemą buvo kaip atitikties dalykas vertinamas tam tikrų būdų. Tai reiškia, kad jeigu jūs galite e, nusiųsti kokią nors uh, vizitą kokiu nors auditoriu į, nors, į kokią nors vietą Ganoje, pažiūrėjau, nubausti neatsakingą ūkininką, tai buvo laikoma reikšmingų žingsnių. Bet reikia vertinti ir tai, kad galbūt e, požiūris nėra geriausias, gal ūkininkai neturi kitų alternatyvų, taip toliau ir panašiai. Mes manome, kad reikia dirbti su bendrijomis, su bendruomenėmis, kad jos pačios stebėtų savo vaikų situaciją, kad būtų vaikams geresnės sąlygos sudaromas. Mes e, turime bendruomenėms leisti stebėti pačioms save. Tai nėra kažkokia policijos sistema, kurią mes įdėgėme. Tiesiog ūkininkai pripažįsta, kad nereikia, kad jie būtų tik baudžiami ir kad su jais būtų e, elgiamasi taip, kaip kartais gali pasielgti policija. Mes tiesiog pasakėme, kad reikia identifikuoti svarbiausias problemas, o paskui jau kitas žingsnis yra tas, kad ūkininkai iš pradžių nėra E, baudžiami, jiems padedama ieškoti alternatyvų, įmamasi tarpininkavimo, kad vaikai galėtų eiti į mokyklą, kad šeima turėtų minimalių pajamų, e, kad vaikai būtų užrašyti į mokyklą, užregistruoti ten ir panašiai. Tai štai. Ir tai padeda tų, tų problemų identifikavimas paskui leidžia numatyti, kokios pagalbos galbūt šeimai reikia. Ir tie visi įvertinimai padėjo pasiekti, kad 51 procentas 51 e, procentų sumažėjo vaikų darbo, pasitelkusią naują požiūrį. O čia štai matome COCO Action iniciatyvos rezultatus. Tai yra pramonės įmonės, kurios apima apie 300 tūkstančių įvairių bendruomenių ir gamybos įmonių. Ir dabar ta iniciatyva įgyjusi gana įspūdingą mastą. Tai jinai jau trunka šešerius metus ir šių metų pabaigoje mes Manome, kad 120 tūkstančių ūkininkų ir 150 tūkstančių kooperatyvų dirba su penkiomis gal bendruomenėmis, su penkiomis gamyklomis, tiksliau, kurios padeda kovoti su vaikų darbo problema. Ir norėčiau pasakyti, kad mes matome pozityvių rezultatų. Daugiau negu 15 tūkstančių vaikų darbo atveju buvo identifikuota. 60 e, procentų dar, dar, sakėme, vaikų dirba šiame sektoriuje. Jeigu 15 tūkstančių jų pavyksta išimti iš to sektoriaus, tai yra puiku. Ūkininkai gali pasitelkti. E, tam tikrą sistemą, kuri numatyta buvo gyveninti iki 20 metų. E, Ir tikimo grandinė tai sudaro tikrai nemenka dalį. Mes dirbame toliau, mums reikia vertinti, kokio masto problemos yra. Tai yra ta sistema, kuri reikalauja nemažai investicijų. Mes patys, mūsų nariai, išleisime per atmiausius metus lėšas, matydami, ką gali duoti inovacijos, kad galėtume pasiekti masto sprendimų. E, socialinės politikos turi būti gyvendinamos vyriausybių, prisidedant kitiems, kad būtų sprendžiamos priežastys, kodėl iki šiol egzistuoja vaikų darbas, kad įmonės pačios stebėtų vaikų darbą ir kad pamažu to darbo mažėtų tol, kol jis visai išnyks. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ponui Remko. Ba, prašau, jums irgi 10 minučių skiriama. Dėkoju. ES prekybos politika ir vaikų darbas. Šie du reiškiniai yra susiję, nes parduodami produktai yra dažnai pagaminami vaikų darbo dėka ir tai vienai par kitaip yra susiję su prekybos politika, taip pat ir ES prekybos politika. Kai kuriuose sektoriuose tie reiškiniai ir labiau paplitę ir štai pavyzdžiui kakavos ir kavos pupelės e, yra labai plačiai e, importuojamos į ES. Taigi dabar kiltų klausimas, kaip mes per prekybos politiką bandome dirbti su vaikų darbo klausimais. Nepamirškime to, kas buvo pasakyta per e, vaizdo reportažą iš pat pradžių Tam reiškiniui suprasti ir su jį suvaldyti reikia holistinio požiūrio. Tartautinės darbo organizacijos um, dar, darbą labai vertiname visose srityse, bet konkrečiai vaikų darbo srityse. Mes su TDO kartu dirbame e, ir nagrinėjame pasiūlos e, problemą, siekiant e, suvaldyti šį reiškinį. Dabar, kas dėl daugia šalio ligmens, kokios e, būtų perspektyvos, jos nėra tokios šviesios, jeigu pažiūrėtume į TDO duomenis. TDO e, darbo teisų klausimų nenagrinėja ir praktiškai diskusijų bent jau šiame lyge nevyksta. Be jokios abejonės yra straipsnių, kurie numato sankcijų, e, išskirtiniais atvejais, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės, bet tokios galimybės nėra plačiai naudojamos. PPO. Na, o PPO remiasi nediskriminavimo principu, vienodo traktavimo principu. Uh, Tai reiškia, kad reikia vienodai su visomis šalimis dirbti, visomis importuojančiomis šalimis. Aš norėčiau šiek tiek panagrinėti ES lygį ir norėčiau Europos GSP panagrinėti. Taip besivystančioms valstybėms yra atveriamos mūsų rinkos. Mes, aišku, turime tam tikrų priemonių tiems atvejams, kaip labai e, rimtai yra pažeidžiamos uh, E, žmogaus teisės, pavyzdžiui, kai vaikų darbas atsiranda. Komisija tokiu atveju turi galiojimus pradėti tyrimą ir nustačius atitinkamas išvadas gali GSP sistema būti sustabdyta, bendroji preferencijų sistema gali būti sustabdyta. Bet taip pat turime ir labiau pažengusią sistemą, tai būtų GSP plus sistema. Valstybės gali e, prašyti dalyvauti GSP plus sistemoje. Joms yra suteikamos palankesnės sąlygos mainais už ne tik ratifikavimą, bet įgyvendinimą gana ilgo tarptautinių konvencijų sąrašo. Tai čia būtų ir darbo, ir aplinkosaukos srityje. Mes e, nuolat atnaujiname GSP plus sąrašą, nuolat e, vyksta dialogas su tomis valstybėmis. Dabar dėl prekybos susitarimų su šalimis partnerėmis. Tų dėrybų metu visada bandoma pasirašyti e, skyrių, kuris vadinasi prekyba ir tvarus vystimasis. Tai būtų priekyba ir socio socialiniai ir, aplink, socialiniai ir aplinkosauginiai įsipareigojimai. Ir čia darbo teisės, aišku, labai svarbios yra. Taigi be priekybos ir tvaros plėtros skyriaus dar pilietinės visuomenės aspektas yra įtraukiamas į dialogą. Gali būti, pavyzdžiui, šalims parengiamos rekomendacijos e, siekiant pasirašyti susitarimo. Taip pat įmonių socialinė atsakomybė yra pradėta visai neseniai įtraukti į tokius skyrius, priekybos susitarimų skyrius. Kaip ir sakiau, tai yra gana naujas reiškinys, bet vis labiau plintantis. Dabar dėl GSP ir priekybos susitarimų. Europos Sąjunga turi projektų geresniam gyvendinimui šalise partnerėse. Čia šiek tiek nukrypsiu nuo pačios, nuo pačios priekybos e, politikos. Bendradarbiavame su TDO, kitais tarptautiniais partneriais, e BPO ir kitais tiek darbo standartų įgyvenime, tiek e, įpareigojimų prievalių socialinės atsakomybės rytyje. Šie susitarimai yra skirti partnerystės ryšiams, pagal kuriuos mes galime vystomojo bendradarbiavimo srityje smarkiai padirbėti, bet taip pat e, galime užmėgsti dialogą ne tik tai su šalimis partnerėmis, kurių atstovų ir šiandien turime, bet taip pat su pilietinės visuomenės tuose šalyse organizacijomis. Pačiame priekybos sustarimo tekste gali būti tokių reikalavimų, yra tokių pavyzdžių, bet kartais teisinių įpareigojimų taip elgti susitarime nėra, bet tai yra ES politikos uh, krypčių dalis. Nu, dabar pateiksiu pavyzdį ekonominiai partnerystiai susitarimai su vakarų Afrikos šalimis, kur, pavyzdžiui, kakavos pupelių daug išgaunama. Yra regioninis susitarimas e, parengtas jau ratifikavimui ir įgyvendinimui su šiuo regionu. Jame yra nuostatų, nuostatose kalbama apie konsultatyvinį komitetą, kuriame dirbtų nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės organizacijos. Tai būtų tokio tipo susitarimai, kurių nuostatos aiškiai numato pilietinės visuomenės dalyvavimą. Bet taip pat yra vadinamieji laikinieji e, ekonominiai partnerystės susitarimai, pavyzdžiui, su Gana ir Dramblio kaulo krantu yra pasirašyti. Tai čia būtų su tokiomis valstybėmis, kur šiek tiek kitoks nei institucinis požiūris taikomas. Tiesiog į šį dialogą, partnerystę bandoma įtraukti ne vyriausybinius subjektus. Ir bandome klausimus tokius, kaip kad šiandien aptariamasis, uh, spręsti dar ir kitais, ne tik tai tais pagrindiniais oficialiais kanalais. Tai tiek būtų iš mano pusės. Dėkoju. Ačiū mūsų kalbėtojai. Kadangi žanginiai pasisakymai, žanginių pasisakymų jau išgirdome, dabar žiūriu į salę, ar norėtų kas nors pasisakyti. Mm, Linda McAvan Pirmiausia pasisakys, po to Korao. Prašau, žodis Lindai. Dėkoju, aš nesitikėjau, kad pirmoji pasisakysiu, bet štai klausiausi kalbėtojų čia pasisakiusi apie vaikų darbą ir galbūt vieno dalyko neišgirdome, kaip yra su kaina, kakavos pupelių e, kaina. Aš kiek suptantru, 37-40 procentų e, sumažėjo kakavos kainos. Ir ko gero, vaikai dabar neina į mokyklą, nes tiesiog turėtų dirbti už tą kainą. Pone Wetherill, gal galėtumėte pasakyti mums apie kainas daugiau? ar įmonės žiūri, kokiomis kainomis kakavos pupelės superkamos, ar yra kažkokios skaidrumo informacijos įmonių skelbiamos. Kaip atrodo, pavyzdžiui, supirkimo kainos lyginant su šokolado įmonių pelnu? Štai e, girdėjau, kad uh, kaip kad sakė mūsų pirmasis kalbėtojas, Ganoje dirba vaikai šokolado plantacijose, bet tie vaikai niekada net šokolado nėra e, ragavę. Taigi, ar stebite, pavyzdžiui, tiekimo grandinės, prekybos sistemos ir susitarimų e, procesus? Taip pat žinau, kad yra ambasadų, Ganos ir kitų ambasadų atstovai norėčiau paklausti dėl kainų nepastovumo. Ar įmanoma būtų kažkaip tai panaudoti procesams suvaldyti? Na, nu, o dabar dėl sąžiningos priekybos schemų, fair trade ir kitų, ar tie subjektai dalyvauja sprendžiant problemą ir kas yra padaryta šioje srityje? Na, ko gero, ūkininkams dažnai yra uh, nesumokama pakankama supirkimo kaina, net ir Europoje ta pati problema yra. Be subsidijų, ko gero, e, ūkininkai iš viso neišgyventų be BŽUP. Bet, ko gero, Afrikoje BŽUP kaip po tokios nėra. Kągi mes galėtume šioje srityje padaryti? Na, o dabar žiūriu į duomenis gautus iš pramonės, žiūriu į savanorių darbo rezultatus. Jūs kalbėjote apie 13-15 procentų tokius pokyčius, bet tie pokyčiai nėra didžiuliai. Štai pavyzdžiui, dramblio kaulo krante e, pajamos žmonių dirbančių e, ūkiuose yra 2,5 dolerio, tiksliau eurų, bet realiai uždirba žmonės daug mažiau, 70 centų maždaug tik tai. Taigi, kas yra daroma su šiais klausimais, su šiais aspektais? Ačiū dabar Ignacio Korau žodis. Dėkoju, pir pirmininkė. Aš manau, kad vis dėlto problema yra didelio masto, dešimtis tūkstančiai vaikų dirba. Ir štai e, per pastaruosius metus tikrai mažai politinės valios iš Europos komisijos pusės pastebėjau. Išskyrus gal tik tai renkiamas ataskaitas, kurias e, patvirtina dauguma. Na, aišku, mes e, rengiame rezoliucijas parlamente, bet jokio atsako, jokių konkrečių veiksmų nėra. Štai, tarkime, turime DROA pakomitečio iniciatyvą parengti ne, iš, žmonių neišnaudojimo prekės ženklą. Toms įmonėms, kurios įdarbina, tiksliau, kurios dirba trečiosios šalise, siekiant užtikrinti, kad nebūtų žmogaus teisų pažeidimų. Dar taip pat verslo atsakomybės klausimą reikia paminėti. Štai tarkime, JAB įmonių grupė yra pateikusi informaciją. Jie pateikė atsakymą mūsų klausimams. Jie mano, kad nepaisant to, kad ši problema yra tikrai svarbi didelio masto, šiai įmoniai tai yra neaktualu ir būtent todėl jie atsisako dalyvauti šiame posėdėje. Na, o aš manau, kad būtų buvę labai įdomu išgirsti vienos iš didžiausių kavos gamintojų e, požiūrį. Dėl atsakomybės, tai tikrai mums reikia atsakymų ir konkrečių veiksmų iš komisijos. Dabar dėl vartotojų. Kitas svarbus dalykas. Mes kreipiamės į komisiją su klausimais nuo daugiau nei 30 parlamentarų dėl etinių sertifikavimo schemų. Norėčiau dabar jūsų visų paklausti, ką jūs manote apie tas sertifikavimo schemas, ar rezultatas būtų neblo... pakankamas. Tai būtų tiesiog vartotojų Europos rinkoje informuotumo didinimas čia būtų konkrečiai, tai glaudžiai susijęs su žmogaus teisėmis ir vaikų darbu. Na, o dar taip pat norėčiau paklausti pono Blanko. Norėčiau paprašyti jūsų pateikti tyrimo rezultatų ar konkrečių, konkrečių duomenų e, TDO tyrimo atlikto su Global Business iniciatyva. Jūs minėjote duomenų tam tikrų gautų iš šio tyrimo, bet mums reikėtų konkrečių labai duomenų, kaip pavyzdžiui yra gyvendinamas tas reglamentas, kurį jūs minėjote. Dėkoju. Dabar žodis ponui Auštrevičiui iš liberalų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Didžiulis iššūkis yra kalbėti apie šokoladą Briuselėje. apie kakavą taip pat. Tikrai sklinda čia daug šokolado, šokolado kvapų, taip pat ir didžiojoje aikštėje Briuselėje. Na, bet mm, aš sakyčiau, galima šokoladą vertinti ir kitaip, pavyzdžiui, pagal jo kainą. Aš keletą tiklių ir trumpų klausimų norėčiau užduoti ponui Vederill pirmiausia. Jūs minėjote Arganą, ar tai Dramblio kalo krantą, sako kalbėtojas. Tam, kad 51 procentą vaikų e, darbo lygį minėjote, bet e, kiek iš tų vaikų eina į mokyklas, ko gero socioekonominė aplinka nėra labai palanki šeimoms. Vaikai dažnai tiesiog padeda išgyventi šeimoms finansiškai, kai jie yra darbinami plantacijose. Antras dalykas. Matome, kad keturios e, didžiosios kakavos e, gamintojos e, užtikrina pusę maždaug viso pasaulio šokolado tiekimo. Bet kaip tos įmonės dirba, ar turi panašių uh, sprendimų, ar tokiais pačiais metodais dirba tais klausimais, kuriuos jūs minėjote. Na ir trečiasis klausimas. Kadangi ne visa kakava yra pagaminama Afrikoje, norėčiau paklausti, kaip skiriasi kakavos e, gamybos praktika Azijoje ir Latino Amerikoje lyginant su Afrikos valstybėse. Ačiū kitas kalbėtas David Martin. Chair, and thanks to Dėkoju, apiminkio, dėkoju visiems pasisakiusiems. Aš e, sveikinu kai kurias e, anoriškas e, iniciatyvas, kurias iškėlė pramonės atstovai. Tačiau tai, ką išgirdome šiandien, rodo, kad vis dėlto tų iniciatyvų nepakanka, jų poveikis nėra pakankamas. Ir e, Galbūt e, mums e, reikėtų daugiau veiksmų įgyvendinant tokias, tokius mechanizmus, tokias schemas, e, tarp kurių buvo ir, ir tos, dėl kurių Europos parlamentas balsavo ir tuo buvo siekiama keisti padėtį visoje tikimo grandinėje, kad nebūtų naudojamas vaikų darbas ir e, kita vertus, kad e, nebūtų naikinami miškai, gaminant e, e, kakavos produktus. Ir reikia privalomų e, priemonių šitiems dalykams. Aišku, pramonė tam priešinsis, sakys, kad tai didins biurokratiją ir spaudimą ir kels daug naujų e, e, iššūkių, tačiau mes turime siekti, kad e, būtų einama tinkama linkme ir kad būtų įmamasi racionalių veiksmų siekiant gerinti padėtį. Ir kitas aspektas, aš e, dabar nekalbu apie tai, ką siūlo Europos komisija, bet e, galbūt mes galėtume naudoti bendrąją lengvatų sistemą ir netaikyti lengvatų kai kurioms e, valstybėms, ir e, ap, apmokestinti kai kurių produktų importą į Europos e, sąjungą, veikti naudo, naudojant konkurencingumo e, svertus, nes e, mes e, turime palaikyti tas vyriausybės, kurios užtikrina e, standartų laikymasi, kurios e, tikrina e, padėtį. Tačiau, aišku, skurdas yra vienas iš svarbiausių e, faktorių čia tiek tarptautinių, tiek e, nacionalinių reikmenių. Dėkuoju, ponia Hautala. Dėkuoju. Aš norėčiau pabrėžti, kad visi ekspertai praktai praktiškai yra vyrai. Ir aš norėčiau paklausti, ar lyčių lygybės e, standartai egzistuoja e, jūsų sektoriuje ir e, ar yra kokiu nors skirtumu tarp berniukų ir mergaičių ir kokios tendencijos, kokios proporcijos tarp mergaičių ir berniukų dirbančių tose sektoriuose. Kolegos pabrėžė tai, ką reikia daryti šiame sektoriuje ir e, mes netgi įkūrėme darbo grupę, kuri nagrinėja atsakingo e, verslo aspektus, įmonių socialinės atsakomybės klausimus. Kalbant e, apie atsakingą tiekimo grandinės valdymą, tai e, mes matome, kad čia yra siekiama pašalinti vaikų darbą, tačiau kaip yra su privaloma pobūdžio tikslais, kurie būtų taikomi um, kakavos pirkėjams ir kitiems grandinės dalyviams. Europos Sąjunga taip pat e, da, labai daug importuoja ir labai daug vartoja e, kakavos. E, Olandija, Belgija ir Vokietija čia yra lyderis. E, Niderlandai daug metų deda pastangas, kad būtų kovojama su vaikų darbo šiame sektoriuje ir ėmėsi taip pat teisėkuros priemonė ir todėl aš norėčiau pateikti dabar e, klausimą dėl šitų dalykų. Ar jūsų organizacija ICI e, negalėtų glaudžiau bendradarbiauti su e, Olandija, su Niderlandais e, šiais klausimais, nes mes siekiame taikyti panašius standartus tekstilės sektorėje. Galbūt mes galėtume siekti sektorinių susitarimų, nes mes nemanome, kad čia žūsta šitais tūkstančiais darbuotojai, tačiau žinome, kad e, vaikai negali pasinaudoti tinkamą apsaugą. Ir kuomet e, dabar e, pažanga tokia lėta, mes negalime čia remtis savanoriškomis priemonėmis, savanoriško pobūdžio priemonėmis. Reikėtų privalomą pobūdžio priemonių. Mano klausimas taip pat ir Europos komisijai. Jūs minite pilietinės visuomenės e, vaidmenį, tačiau jūs esate vykdomoji ES institucija ir jūs atsakinga už prekybos politiką. Aišku, kad e, pilietinės visuomenės dimensija yra įvairiose jūsų numatomose mechanizmuose, tačiau pati komisija galbūt turėtų aktyviau veikti, kovodama prieš vaikų darbą. Dėkoju. Haidi, aš e, norėčiau pakomentuoti lyčių lygybės aspektą, kuris buvo paminėtas. Mes e, pakvietėme ponę Rozelin Adžiai, e, jinai dirba Ganos e, miškininkystės ir klimato kaitos komitete. Bet turbūt jinai negalėjo gauti vizos ir negalėjo atvykti. Tad iš tikrųjų mes e, nediskriminuojame e, mūsų svečių. Jis dėl, dėl kitų priežasčių negalėjo dalyvauti. Kita vertus, e, norėčiau pasakyti, jog aš turiu dabar išeiti, nes turiu balsuoti kitame komitete ir mane pavaduos e, Drua pakomitečio vicepirmininkė, tai jinai irgi moteris, tad matome, kad pusiausvyrą yra išlaikoma. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Sančias. Aš e, norėčiau reaguoti į tai, ką sakė Linda ir Heidi. Mes e, čia kalbame apie vaikų išnaudojimą ir miškų nykimą, naikinimą. Tai yra tokios žemės ūkio politikos, kuri vykdoma tose valstybėse e, pasiekmei ir kol kas nesijima pakankamai veiksmingų priemonių. Ir net, e, ne, net jeigu Europos Sąjunga daugiau pastangų deda, kad uh, sąžininga prekyba būtų užtikrinama, vis dėlto matome, kad padėtis blogėja, miškų nikimas vis greitėja, tad yra rimtų problemų. Mes negalime uh, nematyti savo atsakomybės dėl šitų dalykų, kaip teisėkuros partneriai mes e, turime veikti per pasiūlą ir turime siekti, kad taisyklės būtų aiškios, griežtos ir vienodos visiems. Ir e, turime galų gale pareikalauti, kad e, būtų taikomas privaloma pobūdžio teisės nuostatos ir kad e, visa tai, kas e, suvartojama ES, būtų parduodama, būtų tiekiama tų įmonių, kurios elgesi atsakingai, kurios nesinaudoja vaikų darbų, kurios nenaikina miškų, tad tuo pačiu siektume, kad didžiosios įmonės taip pat laikytųsi savo atsakomybės ir kad čia nebūtų e, apsiribuojama vien tik tai e, formaliais e, dalykais, vien tik tai marketingo sumetimais. Mes e, esame didžiausias ES, mes kaip ES esame čia didžiausias kakavos vartotojas, tad mes turime suprasti savo atsakomybę dėl išnaudojimo, dėl miškų naikinimo, nes iki šiol mes iš tikrųjų uh, E, pakankamai pastangų nedėjome. Mes daug kalbame, tačiau mažai konkrečiai ką darome. Ir kaip visuomet e, norėčiau paklausti komisijos, Europos komisijos, kaip jūs e, pagrindžiate, kaip jūs paaiškinate tą padėtį, kad iki šiol nėra privaloma pobūdžio teisės, teisinių priemonių. Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį e, Drambliokaulio kranto ambasadoriui ponui Abuda Sok. Trejoms minutėms. Dėkuoju, ponė Preda. Norėčiau pasveikinti jūs savo valstybės vardu. Jūs esate Drambliokaulo valstybės bičiulis. Jūs 2010 e, metais vadovavote rinkimų stebėjimo misijoje. Jūs prisidėjote prie krizės nugalėjimo mūsų valstybėje. Kaip jūs žinote, krizės dažnai kyla dėl tokių veiksnių, e, kurie būna susijęs su ekonomika dažnai. Kai kurios politinės krizės kyla dėl ekonominių priežasčių ir pasakysiu, papasakosiu štai ką. Aš e, vykau iš Abidžano per Briuselį, nusipirkau oro uoste šokolado 500 gramų dėžutė, tai kainavo 60 eurų. 60 eurų kainavo 500 gramų šokolado, šokolado dėžutė. E, tad e, kilogramas kainuotų 120 eurų. O pas mus e, ūkininkai neuždirba ir vieno euro. Tai labai svarbu žinoti. Aš klausiausi įvairių pasisakymų. E, kad reikia teisėkuros priemonių, kad reikia daryti tuos ar kitus dalykus, daugiau dėti pastangų, siekti privalomą pobūdžio nuostatų. Taip, reikia, jų reikia, mes turime tai daryti, tačiau, kuomet norime išspręsti problemą, tai turime tą problemą išanalizuoti visais požiūriais. E, Pane Linda pateikė klausimą, kuris e, paliečia valstybės gamintojas. Ar e, tos et, etinio sertifikavimo procedūros duoda konkrečių rezultatų. Tačiau jūs pati atsakėte į tą klausimą. Tos iniciatyvos kol kas dar iki, gav, iki galo nėra įgyvendintos. Jos yra eti, etinio pobūdžio, etik, etikos iniciatyvos. E, ir kad tu, sakėte, kad turi būti renkamasi gaminiai turi būti pasirenkami pagal tai, kas pagamino, pagal kokius standartus gamino, tačiau vartotojai turi laisvą e, pasirinkimą. Jūs kalbate taip pat apie struktūrinį sektoriaus skurdą, dėl kurio yra naudojamas į vaikų darbo. Nes e, an, an, antraip kaip jiems pasiekti, kad e, jų gaminiai būtų pakankamai pigus, kad domintų pirkėjus. Nes taip yra dėl ekonominių sumetimų ir dėl to yra e, siekiama vaikų darbo. Europa yra vienas e, iš, viena iš e, pagrindinių e, Dramblio kaulo valstybės partnerių. Paimkime kotonų susitarimą. Kotonų susitarime yra 700 straipsnis ir tas straipsnis leidžia mūsų valstybėms prašyti papildomos paramos, kuomet e, kainos padidėja. Praeitais metais tai buvo atsitikę, mes parašėme komisijai, paprašėme papildomos paramos, tačiau komisija turi teisę vertinti tuos dalykus autonomiškai ir, ir priimti sprendimą. Mano valstybėje buvo priimtas įstatymas, kuris įtvirtina prievalę lankyti mokyklą iki 16 metų amžiaus. Ir e, Pagal tą įstatymą 30 tūkstančių klasių turi būti e, užtikrinama. E, kaka, kaka, kakavos sektorius turi būti rentabilus e, mūsų ekonomikai. Mes per kotonų sutartį tikimės padaryti tai, pasiekti tai, kad galų gale būtų taikomas privalomo pobūdžio priemonės, kurios užtikrintų priimtinas pajamas mūsų ūkininkams nes e, mums reikia iš tikrųjų tokių priemonių, kurios leistų um, ankstyvoje stadijoje spręsti tas iškylančias uh, problemas. Aišku, klausimai, kurie buvo pateikti, šiandien buvo geri klausimai. Tačiau nepamirškime tokio aspekto, kuris taip pat šiandien buvo paminėtas, tai yra ekonominės sąlygos, kuriamis mes gyvename, reikia jas keisti, kad nebūtų naudojamas vaikų darbas. Dėkuoju. Dabar e, žodis poniai Sandy Blanchė, jinai yra UNICEF direktorė Bruselėje. Dėkuoju. Ačiū sutiktą galimybę paminėti tą svarbę temą, nagrinėti, tai yra vaikų darbas. Dar kartą noriu pabrėžti, kad vaikų darbas yra labai sunkus žmogaus teisų pažeidimas, ypatingai sunkus vaikų teisų pažeidimas. Tai taip pat yra simptomas tų visų priežasčių, kurios tarpusavį yra susijusios. Būtų klaidinga spręsti tik simptomus ir negalvoti apie jų priežastis. Be abejo, tai apima ir skurdą be kitako, neligybę, kaip tai buvo pasakyta, tai yra neligybė šalyje, šal, neligybė tarp šalių ir trūkumas pagrindinių paslaugų ir galimybė skurdžiai vienančiam šeimoms tas bent minimales paslaugas gauti Taigi viskas turi būti sprendžiama holistiškai, preventyviai ir būtina iš karto spręsti tas problemas kompleksiškai, kaip kalbėjo e, prieš tai pasisakiusieji. Mums gali pavykti išnaikinti vaikų darbą kakavo sektoriuje, bet tie vaikai bus sėkmingai darbinti kitose sektoriuose, kitose žemės ūkio galbūt net sektoriuose, jeigu problemos šaknų mes neišspręsime. Taigi, jeigu nespręsim tų problemų iš esmės, visa tai gali būti labai sunku ir sudėtinga ir galiausiai vaikai gali patirti tik didesnį išnaudojimą ir taip pat vaik, prekyba vaikų gali išaukti. Taigi visas tas problemas turime spręsti kompleksiškai, kartu, neperspausdami ten, kur to nereikia. Mums būtina rasti sisteminius sprendimus socialiniuose sektoriuose. Tai tiesiog reiškia, kad būtina, kad visi vaikai turėtų prieigą prie sveikatos paslaugų iki 18 metų, jiems tos paslaugos turėtų būti nemokamos, visi vaikai turėtų turėti prieigą prie švietimo. E, jie į mokyklą galėtų pradėti eiti nuo 3 metų, bet taip pat 14-17 metų vaikams taip pat svarbus šis elementas, nes jų yra daug nebesimokančių, o dirbančių. Ir taip pat labai svarbu pasižiūrėti detaliai, kas vyksta darbo rinkoje. Vaikams turėtų būti numatytos socialinės apsaugos programos, įskaitant pagalbą šeimoms, kurios gyvena skurdžiai. Dažnai šeimos atiduoda vaikus dirbti dėl to, kad neturi kito pasirinkimo. Ir šis socialinis komponentas turėtų būti lydimas ir ekonominės pagalbos. Būtina, kad šeimos turėtų įvairesnių pajamų. Jeigu šeimos priklauso tik nuo pajamų iš kakavos, šeimos kenties visais atvejais, kai tarptautinėse rinkose mažėjęs kakavos kaina. Taigi būtina turėti galimybę šeimoms gauti pajamų iš kitur, ne tik iš kakavos. Produktivumo didinimas, e, įskaitant uh, Žmogaus darbo produktivumo didinimas taip pat yra svarbu. Kova su lygomis tokiamis kaip anemija, kaip malerija, kaip kitos e, lygos yra taip pat labai svarbus. Prieiga prie švaraus vandens e, yra svarbi problema bendruomenėse. Nereikia, kad vaikai dirbtų tokiose vietose, kur tam, kad pasiektų vandenį, jie turėtų keliauti kilometrų kilometrus. E, mes Žinome, kad tam reikia daug priemonių ir daugelį subjektų įtraukti šių problemų sprendimą. Būtina finansuoti vystimasi, skatinti privataus ir viešo sektoriaus partnerystę ir pasirinkti dalintis atsakomybę. Būtina, kad būtų bendradarbiaujama su vyriausybėmis nacionalinėmis, su vietos savivaldomis, taip pat, kad kartu dirbtų šokolado gamybos įmonės, pilietinės visuomenės atstovai ir vietos bendruomenės, bei kiti suinteresuoti subjektai. E, prekybos susitarimai buvo paminėti, taip pat svarbios yra ir valstybių narių nacionalinės politikos, taip pat e, reikalavimai susiję su tam tikrais įsipareigojimais. Europos Sąjunga dabar vykdo darybas dėl daugiametės finansinės programos ir dėl e, tūkstantmečio tvaraus vystimosi tikslų. Ir svarbu, kad e, finansinėje daugiametėje programoje tie tikslai atsispindėtų, ko dabar nelabai matyti. E, mes turime į vaikus investuoti, kad tas skurdo perdavimas iš, arko, iš kartos į kartą Afrikoje ir kitose žemynuose pagaliau sustotų. Mes e, atlikome studiją dėl vaikų teisių kakavo sektoriuje e, Dramblio kaulo krante ir tai yra pakankamai pamokomas dokumentas. Ačiū UNICEF atstovai, sako ponė Lauviller. Žodis kolegai Fountain. Čia e, ši, ši organizacija, kuriai vadovauja mūsų kolega, dirba kaip tik tvaraus vystimosi sektoriuje, e, kakavo sektoriuje tvaraus vystimosi. Dėkoju. Mes galėtume per tris minutės pasakyti daug dalykų, bet visko nespėsime, tad jeigu norėtumėte daugiau informacijos, štai yra brošiūra, nes mes be abejo negalėsime užbaigti tos diskusijos, nes vaikų darbas yra tas dalykas, kuris yra labai sudėtinga problema. Tad per tris minutės, galima pasakyti, nebet nedaug, e, galima tik tai apibriežti, ką pas, padaryti galėtų Europos Sąjunga. Gal ne iš esmės pasakyti, ką galėtų pasakyti, negalėtume pasakyti net, ką turi daryti įmonės ar vyriausybės ar panašiai. Tad mes galėtume pasakyti at, keletą žodžių tik apie tai, ką ES galėtų padaryti. Yra trys svarbus dalykai, kuriuos norėčiau paminėti ir jie buvo nekarta pakartoti. Mes dabar e, turėtume e, siekti ne tik kovoti su vaikų darbu, bet spręsti ir kitas problemas. Mes negalime e, kakavos sektoriuje įgyvendinti tvaraus vystimosi e, tikslų, E, SDG 7 taip vadinamojo. E, galbūt mes esame geriausią praktiką įdėkti pradėję kakavos sektoriuje, bet iki 2020 metų mums nepavyks to tikslo pasiekti. Gal 200 tūkstančių vaikų e, bus išimti iš tos prievartinio darbo schemos ir tai bus visai geras dalykas. Tai mums padės 9 procentai sumažinti dirbančių vaikų skaičių. Mes nesame taip arti to, ką turėtume padaryti. Mes nebegalime tiesiog sėdėti ir laukti kažkokių savanoriškų iniciatyvų šiai problemai spręsti. Tad mes darome kažką ne taip, ką reikia. Antra, savanoriškų priemonių nepakanka. Mums reikia priimti priemonės ir sukurti e, sąžiningas taisyklės. Ne tik nuo vyriausybinio organizacijų tai priklauso, ne tik nuo pilietinės visuomenės. Prieš du mėnesius Berlyne, kai vyko pasaulinė kakavos e, konferenciją buvo pasakyta štai, kas cituoju. Mes pripažįstame kakavos sektoriaus e, įsipareigojimų siekti tvarumo ir laikas peržiūrėti tas priemonės, kaip to tvarumo siekiama. Ir turime pasakyti, kad kol kas nepavyksta uh, pasiekti siekiamų rezultatų, visi e, suinteresuoti subjektai turėtų siekti žmogaus teisų tinkamo įgyvendinimo, pradedant vyriausybėmis. Taigi tai nėra tik nevyriausybinio organizacijų tikslas. Kreipiamas į įmonės, kai su jom kalbu, aš jos sako, padėkit mums, kalbėkit apie tai. Tai iš tikrųjų yra taip pat ir įmonių interesas, kai kas sako, įmonės ko gero E, priešinsis, sakoma. Bet aš galiu pasakyti, kad yra į noras reiškiamas pačių įmonių žengti pirmin. Tada aš manau, kad mes turime pasinaudoti šią galimybę parlamente, šio forumo turim pasinaudoti, pasinaudoti susikloščiusiomis sąlygomis. Nėra kito, e, kitos tokios institucijos, kuri turi teisės aktų leidžiamąją galę. Štai kaip čia. Tiesiog kit, ta jokia struktūra negali taip tvirtai arba taip efektyviai, efektyviai dirbti kaip Europos Sąjunga. Mes turime pagaliau žengti tą žingsnį pirmin ir pasimti atsakomybę. Nes savanoriškumo neužtenka. Turime tiesiog pasižiūrėti į tą problemos sprendimą holistiškai. Ir džiaugiuosi, kad lyties aspektas buvo paminėtas. Ir tai yra vienas iš efektyviausių būdų spręsti vaikų darbo problemą. Tačiau, kaip jau sakiau, tai yra mūsų siunčiamas esminis signalas. Kol kas viską darom ne taip, mums reikia teisės aktų ir turime visas problemas spręsti holistiškai. Dėkoju. So, thank you. Your... Wow, ačiū. Jūsų balsas tikrai išgirstas yra čia parlamente. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį įrentosiams iš EIVT. Paprašysiu jūsų kalbėti trumpai, per porą minučių. Dėkoju. Dėkoju pirmininkiai, taip pat puikiems kalbėtojams, labai informatyvus posėdis. Aš kalbėsiu trumpai. Vaikai ir vaikų darbo klausimas yra tikrai vienas iš mūsų komisijos institucijų apskritai prioritetas didelis. Mes šį klausimą per vystimosi politiką bandome spręsti Ir mes bandome dirbti su priežastimis, skurdu, apsauga nuo smurto vaikų, taip pat lygybės, prieigos prie paslaugų klausimais ir panašiai. Mes naudojame priekybos paskatas, kaip kad kolega iš Trade generalinio direktorato paminėjo, bei taip pat politinis dialogas yra naudojamas tam. Mes turime parengę ES vaikų teisų apsaugos gairias o tai yra institucijų EIVT e, užimtumo, prekybos, DEFCO ir kitų generalinių direktoratų bendrų pastangų rezultatas. Mes dirbame kartu taip pat su TDO ir jungtinėmis tautomis, turime tarp daugiašalį, daugiašalį formą ir taip pat e, tiek TDO, tiek vaikų teisų konvencijas mes propaguojame. 2016 metais patvirtinome tarybos išvadas dėl vaikų teisų, taip pat, aišku, mes tūkstantmečio plėtros tikslų siekiame, mes, aišku, žinome, kad dar atsiliekame šioje srityje, bet daugiausia dirbame su pažeidžiamomis grupėmis, su darbuotojais, su darbdaviais, e, partnerystėmis privataus ir viešo sektoriaus Mes šiuos klausimus žmogaus teisų dialogo kontekste jau kėlėme, taip pat ir kitose kontekstuose. Ir aišku, mes visi sutarėme dėl to, kad ES atsakomybė čia labai didelė ir ES turi e, e užtikrinti, kad nacionalinės vyriausybės bei vietos bendruomenės atliktų savo darbo dalį tam, kad kovotų su vaikų darbu. Ačiū. Na, o dabar pabandysiu, paprašysiu tiksliau visų kalbėtojų atsakyti į klausimus ir paprašysiu visų kalbėti trumpai. Pradėsime nuo pono Angė Aboa. Euh, Aš visus klausimus negalėčiau net gerą sakyti, galbūt dėl kainos galėčiau pasisakyti dėl e, čia sėdinčios ponios klausimo, pamatysiu jį atsakyti. Kaipgi sudaromas kainos dramblio kaulo krante? CCC, Kakavos e, priekybos taryba organizuoja aukcionus. Kiekvieną dieną yra atitinkamas kiekis kakavos pupelių į, į priekybą pateikiamas Kargil, ODM, Olam, Verikalgo ir kiti distributoriai e, perka tą kiekį. E, kaina yra nustatoma Niujorke biržoje, o po metų prieš sezono pradžią, kuris prasideda e, spalio pirmą dieną, kaina nustatoma atsižvelgiant į vidutinius pardavimus. Taigi tokia kaina yra garantuojama, e, supirkimo kaina tokia e, garantuojama, bet kasdienės kainos priklauso nuo Londono ir Niujorko biržų kainos. Jeigu, pavyzdžiui, rinkos laikosi gerai, tai atitinkamai e, bus e, supirkimo kainos e, didesnės. Tai priklauso nuo tartautinių kainų. Tačiau šokolado gamintojai bei prekiautojai turi tokių dalykų, kaip kad atsargos. Kai susikaupia pakankamas atsargos, jie perka mažiau. Kai jie perka mažiau, rinkos praščiau laikosi. Uh, Būtent todėl aš kaip ir sakiau, nuo 1 milijono 200 tūkstančių tonų 2800, 2008 metais e, sertifikavimo proceso pradžios mes dabar šiemet turime 2 milijonus tonų jau per metus, po dešimties metų tik tai taip nutiko. Tai reiškia, kad e, buvo skatinama masinė gamyba. Todėl dabar turime struktūrinį gamybos perviršį. Tai reiškia, kad yra daugiau gam, pagaminama, negu kad yra pasiūlos. Na, aišku, kaina dėl to sumažės, dėl to sumažės sąnaud, teks mažinti sąnaudas, kaštus, atitinkamai supirkimo kaina bus pakoreguota. Na, o didieji šokolado gamintojai turi padėti e, Ganai, Nigerijai, Dramblio kaulo krantui e, užtikrinti patrauklę supirkimo kainą. Čia vėlgi ES kartu su rinkos monopolį e, turinčiomis įmonėmis, su kartelinėmis vadinamosiomis įmonėmis surasti sprendimą, bendrą vardiklį, taip sakant. Dabar dėl sertifikavimo sistemos labai trumpai. Kiek aš žinau, visos šios pro, sertifikavimo programos yra didžiausias amžiaus samokslas. Fairtrade ir kiti ženklai galutiniam vartotojui JAV ir Europoje siūlo šokoladą už labai didelę kainą. Už tai jos turėtų e, Afrikos augintojams premijas mokėti. Tačiau tai sudaro 0,007 e, procento 1 euro cento praktiškai augintojai nieko negauna, tai yra labai maža suma. Tai kaip dabar galima iš vartotojo uždirbti, iš sertifikuotų produktų uždirbti tiek daug, o augintojams mokėti tiek mažai? Man atrodo, kad tą sąžiningos priekybos fair trade sistemą ir kitas sistemas pertvarkyti, nes tai realios naudos gamintojams neduoda. Tai naudinga yra tik tai darbdaviams, šokolado įmonėms didžiosiams, kurios tiesiog naudojasi ta sistema. 500 milijonų tonų e, kakavos yra pagaminama nacionaliniuose parkuose Ganoje, pavyzdžiui. Kaipgi tai yra įmanoma? Juk tos schemos turi užtikrinti e, sąžiningą priekybos ir gamybos sistemą. Man atrodo, kad visą šią sistemą reikia pertvarkyti. Ačiū. Dabar žodis ponui Federico Blanko iš TDO. Dėl ženklinimo pabandysiu atsakyti. Iš TDO perspektyvos Tokie ženklai kaip e, pagaminta be vaikų darbo yra labai e, sudėtingos sistemos. Papasakosiu Jums vieną istoriją. Ponas Kailašas Adihordi man TDO sakė, kad Indijoje atliekant patikrinimus, kai buvo išgelbėti vaikai nuo privartinio darbo, jis netgi rado tų pagaminta be vaikų darbo etikečių. O tai tik tai rodo, kaip veikia ženklinimo sistemos. Iš TDO perspektyvos niekas negali pakeisti e, priežiūros sistemos, kurią turi užtikrinti viešos demokratinės institucijos. Dabar dėl e, vertinimo partnerystės e, su Mars įmonė ir Aš konkrečiai jums negaliu į tai atsakyti, bet pabandysiu surasti žmogų, kuris atsakingas už privataus ir viešo sektoriaus partnerystės, kad jūs galėtų jums atsakymą pateikti. Na ir dar pasakysiu, kad tikrai pritariu UNICEF'o pozicijai. Mes negalime laukti, žiūrėti, kaip sviruoja kakavos kainos mes turime imtis veiksmų, o veiksmai turi būti nukreipti į pažeidžiamus asmenius e, tose bendruomenėse, kakavos gamybos bendruomenėse. ES techninis bendradarbiavimas galėtų būti sustiprintas su, pavyzdžiui, darbo e, administracijomis, darbo inspekcijomis, e, vaikų darbo stebėjimo institucijomis. viešųjų institucijų e, darbas čia turi būti įtrauktas į šiuos procesus, nes e, su tuo susiję ir vaikų apsauga, vaikų sveikatos apsauga, vandens išgavimas, kuriame beje vaikai plačiai dalyvauja. Na, o dėl lyčių aspekto, lyties dimensijos, čia irgi galiu kai ką pasakyti. Čia vėlgi ES techninio bendradarbiavimo programuose tai galėtų, galėtų atsižvelgti. Pavyzdžiui, fragmentavimas, tendencijas, kakavos pramonė galėtų būti išskirtas. Na ir dar kitas svarbus dalykas - kooperatyvai ir sąjungos turi būti, profsąjungos turi būti sustiprintos. Taip, lyties dimensija svarbi yra šiose, šioje politikos skriptyje nes šiandien didžioje dalyje tų e, kooperatyvų praktiškai nėra moterų arba labai mažai jų yra. Taigi tikrai tai galėtų būti svarbus klausimas, kurio galima būtų imtis. Ačiū dabar žodis ponui Nick Weatherhill. Dėkoju pirmininkė. Buvo pasakyta, kad ICA skatina uh, ūkininkus gaminti ir daugiau. Ne, mes tik tai esame fondas, mes e, nedidelio masto fondas yra, jūs gal mus supainiojate su ICCO ar su kažkuo kitu. Dabar dėl tų konkrečių klausimų. Norėčiau padėkoti kolegijai. ES ūkininkai yra BŽUP sistemos dalis. Ir be BŽUP Europos ūkininkai praktiškai neišsilaikytų. O čia mes kalbame apie Afrikos šalių vyriausybės bei didžiasias bendrovės. Dabar jie turi tvarumo pasiekti šioje srityje. Mes net Europoje nesugebame to pasiekti. Tai kaip dabar tie dvigubai standartai gali būti taikomi? Na ir antras provokuojantis klausimas toks daug buvo kalbama apie turto pasiskirstimą. Jeigu pasižiūrėtume į vertės pasiskirstimą, kainos, e, kai, e, kainodaros dalį, tai ko gero prekyba sudaro didžiaulę, didžiausią e, šokolado vertės dalį sudaro prekyba, mokesčiai įvairiausi. Ir štai pavyzdžiui, šokoladą vartojančiose šalise 15-20 procentų šokolado kainos tenka nacionalinėms vyriausybėms. Ir man labai įdomu, kiekgi tų pinigų atgal nukeliauja į e, visomosios pagalbos programas. Juk mes e, m, savo prabangos prekes gauname iš tų valstybių, taigi reikėtų galbūt dirbti su e, šaknėmis tų problemų. Na, o dabar e, dėl to, kad reikėtų perėti prie savanoriškų, nuo savanoriškų iniciatyvų prie privalomą tvarką gyvendinamų iniciatyvų. Taip tikrai, e, galbūt tai galėtų pakeisti situaciją. Tokie procesai jau dabar vyksta, kai kurios valstybės, kai kurios ES e valstybės narės tikrinimo prievalę yra numačiusios. Niderlandų, Junktinės karalystės vyriausybės yra numačiusios programų šioje srityje, pavyzdžiui, prievartinio darbo tikrinimo programas. Na, aš nesu įstatymų leidėjas, bet sakyčiau, kad reikėtų reglamentuoti tinkamus dalykus. Jeigu įstatymai tiesiog būtų pasakyta, negalima naudoti vaikų e, darbo jėgos, tai kas tada bus atsitiks. Tiesiog tas įstatymas arba nebus įgyvendinamas dėl to reiškinio paplitimo, arba tiesiog nebus išspręsta skurdžiai gyvenančių šeimų problema. Na, reikėtų pasižiūrėti giliau tuos reglamentus. Pone Hautala pateikė pasiūlymą Na, galbūt mūsų požiūris nėra pas geriausias, bet pasižiūrėkime į tai, kas veikia, pažiūrėkime gerosios praktikos pavyzdžius ir pasižiūrėkime, ar tikrai reglamentavimas gali gerosios praktikos pavyzdžius e, naudoti. Na, galbūt, kaip Antonis sakė, būtų nustatomas minimalios taisyklės ir būtų visoms įmonėms e, e tos pačios taisyklės ka, taikomos ir į galutinę kainą būtų įskaičiuojamos ir etinės gamybos kainos. Nes šiuo metu bent jau studijos rodo, kad to uždirbamo turto visai e, nėra pirminėje grandinėje. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad jeigu 50 procentų, net, jeigu, net ir 50 procentų šokolado vertės paskirščius gamintojams, vis tiek tų gamintojų nepavyktų ištraukti iš skurdo. Labai daug e, išlaidų yra išorės paslaugų teikėjų e, paslaugos sudaro, taigi vaikų darbas tik tai viena iš problemos dalių. Reikėtų giliau tai pasižiūrėti. Ačiū, dabar žodis ponui Val. Dėkuoju. Aš norėčiau ir toliau komentuoti kainų aspektą, nes buvo pateiktas klausimas apie tai. E, tai yra apie tas kainas, e, kurias taiko gamintojai, iš kurių produkcija perkama e, už būtent tokias kainas. E, Mes kalbėjome apie preferencijų e, sistemą ir mes užtikriname, kad e, e, praktikuojamas, kad taikomas kainos nebūtų dirbtinai didinamos, taikant dar kažkokias papildomas priemonės. Ponas, pana, ponas Martin komentavo tuos dalykus, tačiau e, norėjom pasakyti, kad e, E, mes e, ne, e, netaikydami preferencijų sistemos prisidėsime prie tinkamos padėties. Mes turime paprasčiausiai stebėti kainas ir būtent veikti šituo lygmeniu. Tai galime daryti per partnerystės sutarimus ir tikrinimas bei stebėsena yra tinkamos priemonės šiuo lygmeniu. Mes taip pat Turime tikrinti įvairius rodiklius ir yra įmanoma, kad kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, kalbant apie susitarimą su e, e, dramblio kaulu, e, kakavos sektoriuje, tai kaip, kaip, kaip tik tai e, šitie dalykai turi būti e, analizuojami. Ir e, Buvo kalbama taip pat ir apie rezoliucijas ir kitus panašius dalykus. Ar per, e, per šias iniciatyvas mes prisidedame prie rimto problemų sprendimo? Aš apie tai dabar e, nekalbėsiu ir galbūt iš tikrųjų mes neturim turėti. E, įspū... neturime pasiduoti tam įspūdžiui, kad komisija nieko nedaro. Taip, iš tikrųjų, ES daro tinkamus dalykus ir ES komisija Taip pat aš norėčiau padėkoti visiems e, kalbėtojams už pasisakymus, už jūsų analizę. Aš e, manau, kad kalbant apie rekomendacijas, tai DRUAPA komitetis ir toliau stebės padėti šiame sektoriuje žmonių teisių e, požiūrių ir mes turime pabrėžti tikrinimo būtinybę ir teisiškai saistančių uh, priemonių taikymą žmogaus teisų srityje ir šiuose ekonominėse sektoriuose. Kadangi mes neturime laiko, tai dabar aš apibendrinimo ne, nedarysiu ir iš karto pereinu prie kitos posėdžio dalies. Ir tuo būdu kviečiame šios dalies pranešėjus. Dabar uh, reikėtų paminėti e, komisijos e, direktyvą dėl nesažiningo darbo grandinės. Dabar Agri komitete kaip tik tai nagrinėjami šitie klausimai, šios naujos direktyvos e, turinys.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 you. Huh? Hi, hi, thank yes. I haven't seen you very often. Okay, colleagues, if you're leaving, please do so. If you're leaving... Kolegos, jeigu išeinate iš salės, tai e, bandykite išeiti kaip galima tyliau, todėl kad mes turime tęsti posėdį. Ir prie mūsų jau prisijungė mūsų svečiai, pranešėjai. Mes periname prie antrosios dalies. Čia mes e, kalbėsime apie kavos ir kakavos sektorių poveikį atogražų miškams ir e, tvariam vystimuisi. Pirmas panešėjas ponas Obed Ovusų Adai yra Ganos e, pilietinės visuomenės e, atstovas, ponas Kris Biko ponas Francesco Tramontin, taip pat ponas Leonard Mici, Europos komisijos atstovas bus vienas iš pranešėjų. Aš e, noriu pateikti klausimą jums. E, ar jūs galėtumėte sutrumpinti savo pasisakymus e, iki aštuonių, e, pono Micio prašyčiau iki penkių minučių. Žinau, kad tai labai sunku bus, tačiau būtume labai dėkingi, jeigu galėtume sutrumpinti. Pirmas kalbėtojas ponas Obėd Ovusų Adai. Dėkuoju už galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Pasitelksiu Ganos pavyzdį, kaip tokį chrestomatinį pavyzdį situaciją apibūdinti. Kalbėsiu apie penkis svarbiausius dalykus, kalbėsiu apie konkrečią situaciją, kaip kakavos plantacijos veikia miškų nikimą, kalbėsime apie tai, kaip žmonės gyvena Ganoje ir, ir kaip jie žiūri į mūsų iškeltas problemas. Taip pat kalbėsime tai, kokios problemos yra aktualiausių. Štai noriu pradėti nuo šio štai vaizdo, kurį matote ekrane. E, e, tiesiog ūkininkai užkariauja tuos miškų, miškų zonas, matote, kaip viskas vyko. Ir tai yra saugomos teritorijos. Žmonės ten augina maistinės kultūras, šiuo atveju matome kakavmedžius, 4-5 metus e, per 4-5 metus ten pradeda aukti kakavos plantacija. E, e, Ganos ekonomikai labai svarbus yra kakavos sektorius, nes 2,5 milijardo dolerių per metus gaunama pajamų, 20 procentų visos produkcijos yra eksportuoja, 20 procentų viso eksporto sudaro kakava, per 17 metais e, BVP siekia 9 procentus iš kakavos. Viena, e, vien kakava prisidėjo prie didžiulio miškų kirtimo Ganoje vien per pastaruosius du dešimtmečius. Dėl kakavos pupelių paklausos gamyba išaugo 200 procentų šių pupelių. Tai sudaro, e, tai iš pradžių jis į tą gamybą siekė 300 tūkstančių tonų per metus, dabar 900 tūkstančių tonų per metus. Tai nėra kažkokio intensifikavimo rezultatas. Tiesiog ūkininkai nori padidinti savo produkciją, užima naujus žemės plotus. Anksčiau ūkiai buvo mažesni ir dabar yra tiesiog plečiamos e, tos plantacijos. Gana 400-500 kg E, iš hektaro pagamina kakavos pupelių. Kitose šalyse produktyvumas didesnis. Brazilijoje, pavyzdžiui, jis daug didesnis. Ir turime, aišku, tokiu atveju, apie kuriuos pranešama, kai žmonės, ūkininkai užima saugomas teritorijas ir ten pradeda auginti kakavos pupelės ten pradedami vystyti projektai. Aišku, aišku, auga žmonių skaičius ir ūkininkai nori gaminti daugiau, nori padidinti savo pajamas. Būtent dėl to tokia situacija susiklosto. Ganoje e, ir 40 procentų, tiksliau, dramblio kaulio krante 40 procentų visų kakavos upelių yra pagaminama saugomose teritorijose. Ganoje šis skaičius siekia 20 procentų produkcijos. Milijonas tonų kakavos pupelių pagaminta 2016-2017 metais. Tokio tikslo yra siekiama dabar niekas neapibrėžia, kas yra legalios pupelės, legali produkcija. Ar tai yra tik nesaugomose teritorijos išaugintos kakavos pupelės, ar bet kokios pupelės. Kol kas tai neapibrėžta. Pirkėjai nori pirkti, nori jų tų, tų, tų pupelių rasti rinkoje ir viskas, kitų reikalavimų nekeliama. 800 tūkstančių ūkininkų šeimų maždaug e, dabar gyvena iš to, tai yra jų pragyvenimo šaltinis. E, žmonės yra priklausomi nuo kakavos gamybos, yra bendruomenių ir kaimų, kurie ištisai priklausomi būtent nuo šios kultūros. Ir kaip jau sakiau, e, ganos ekonomikai kakavos sektorius labai svarbus. Štai galėčiau parodyti video siužetą. Ir čia matote nuo 2001 iki 2014 metų laikotarpį. E, miškų kirtimas, miškų sumažėjimas yra ta, ta tokia rausva spalva pažymėta. Ir galite pamatyti, kiek miškų buvo iškirsta. E, Dramblio kaulio krante Taip pat daug miškų buvo prarasta dėl to, kad buvo pleičiami žemės ūkio plotai, auginami kakavmedžiai. Dabar kokios yra svarbiausios problemos? Problemos kakavos sektoriuje yra susijusios daugiausia su miškų kirtimu ir tai yra dviejų kategorijų. Tai yra tvarumo ir ekologijos problema pirmiausia ir valdysenos problema. Technologijos taip pat ir yra ta problema, kuri susijusi su valdysena. Jeigu geriau pavyktų užtikrinti valdyseną, tai tuomet metu E, ekologijos problemos būtų lengviau sprendžiamos. Saugomų miškų plotai yra prarandami, kaip jau sakiau. Trūksta teisinės apsaugos e, medžiams kai kuriems, kurie nėra saugomose teritorijose. Kyla pavojus tiems, kurie yra saugomose teritorijose. Nėra jokių įstatymų, kurie draustų kirsti tuos saugomus miškus ir ten auginti kakavmečius. Ūkininkai tiesiog nori gauti žemės ir tą ir daro. Jie pasima tą žemę ir pradeda auginti ten kakavos kultūras. E, daugiausia kakavmedžių dabar yra būtent sodinami tuose užimtuose plotuose. Tai yra iššūkis. Žmonės nori iškirsti medžius ir pasodinti naujas kultūras. E, kalbant apie technologinius dalykus, reikia pasakyti, kad e, būtų galima tiesiog technologijas geriau apskaičiuoti produktivumą. Indonezijoje tas produktivumas daug didesnis negu Ganoje. Mūsų ūkiai kenčia nuo įvairių lygų augalų. Ir taip pat pasirinktos yra tos rūšis, kurios nėra pačios atspariausios. Bet, kaip jau sakiau, tai yra jau tie klausimai, kurie būtų sprendžiami technologijų pagalba. Štai čia matome grėsmę tvarumui. Nuo 90 iki 2015 metų mes praradome gal 18 procentų savo miškų. Ir tie miškų praradimai yra susiję e, su, kaip, kaip jau maniau, tom, kaip jau sakiau, tomis priežastimis, kurios stumia ūkininkus vystyti savo veiklą intensyviau. Vandens valdymo problema yra svarbus dalykas, nes iškirtus miškus nebelieka vandens ir tai taip pat yra didžiulė problema. E, dėl to vėlgi mažėja kakavos pupelių derlius. Dabartinė situacija sudėtinga. Sąlygos ne visada, tos zonos, kurios baltai pažymėtos, yra mažiausiai palankios. Ir ko gero galima jau dabar teikti, kad bus prarasta labai nemažai žemių tinkamų kakavai auginti. Visa tai yra susijęs su miškų kirtimais, e, nes iš tai turi įtakos kritulių kiekiui. Taigi, ką gali nuveikti Europos Sąjunga, norėdama mums padėti problemą išspręsti? Būtina e, užtikrinti, kad veiktų sudaryti savanoriški susitarimai. Kol kas nėra. Tad aš manau, kad kaip ir kalbant apie kovą su vaikų darbą, reikia saistančių prievolių. Jūs, už, jūs dalyvaujate aktyviai rinkoje, tad galite dramblio kaulo krante ir ganoje reikalauti tam tikrų taisyklių taikymų. Jūs galite priimti naujus importo standartus. O tai reiškia, kad įmonės, kurios importuoja kakavą, turėtų garantuoti, kad gamyba tos produkcijos atitiko tvaraus vystimosi tikslus, kad nebuvo vaikų darbo, kad nebuvo kertami miškai e, tai produkcijai pagaminti. Besivystančių šalis, kaip Gana ir Dramblio kaulo krantas, reikalauja pagalbos, įskaitant technologinę pagalbą. Gana gali užauginti tiek pat produkcijos kaip kai kurios kitos šalis, bet tams reikalingos technologijos. E, būtina investuoti į mokslo turimus, į tvarių sistemų dėkimą. Tai padėtų padidinti e, produktivumą besitinčiusių šalyje. Manau, kad mano pasakymo laikas baigėsi ir apibendrinamas noriu pasakyti štai ką. Šiemet įvyko kakavos e, konferencija, taip vadinama. savanoriškos prievolės dėja ne, nepadeda pasiekti tų tikslų. 2018 metų miškų kirtimo studija parodė, kad miškų kirtimas turi didžiulį poveikį. Ir manyčiau, kad višaliai turimai gali taip pat padėti spręsti šią problemą. Reikia rasti šios problemos sprendimų būdų. Tų sprendimų įgyvendinimas būtų puikus žingsnis. Reikalingos yra taisyklės, kurios būtų gyventintos ir veiktų būtina, kad būtų suformuluotos tinkamos taisyklės, kurios bus taikomos. Flekt yra taip pat taisyklės tinkamas variantas, jos e, gali būti labai veiksmingos ir savo veiksmingumą jau yra įrodžiusios. Tas procesas gali padėti e, tiek paklausą, tiek pasiūlą sureguliuoti ir jų problemas išspręsti. Tas pasiūlymas yra geras, bet reikėtų, kad jis būtų privalomas vykdyti, kad visos pusės prisimtų stengiančius įsipareigojimus. Ačiū. Dėkuoju. Mes e, galime ir patys e, e, perskaityti tai, kas parašyta jūsų prezentacijos dokumentuose, skaidrėse tad nebūtina dar papildomai skaityti to. Ir norėčiau pasakyti, kad nekalbėtumėt pernelyg greitai, todėl kad vertėjams sunku e, versti. Kartais ir aš pati labai greitai kalbu. Dabar pono Biko pranešimas. Jis yra iš Ganos e, miškų komisijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atrodo, jog kad mes turime e, sutrumpinti tas pranešimus. E, tad aš e, pabandysiu kai ką išmesti iš savo pranešimo, tos įžanginius žodžius ir galbūt tiesiai pereisiu prie ganos požiūrio į šitas problemas. Tai yra miškų naikinimas dėl kakavos plantacijų Mes e, turime e, Ganos e, kakavos miškų programą ir taip pat yra vadinamoji Red Plus iniciatyva. Gana bando įgyvendinti šį požiūrį sėdama miškų sektorių ir kakavos e, sektorių, siekdama tvaraus vystimosi ir galvodama apie savo ateitį. Kakavos e, iniciatyva jau pradėta įgyvendinti su pasaulio kakavos e, fondu ir e, mes turime partnerystę taip pat ir su Velso princu. Ir čia yra trys pagrindinės teminės e, sritis, tai yra e, tvarios, tvarios, tvarios gamybos remimas, miškų atkūrimas ir bendruomenės įsipareigojimai bei socialinė įtrauktis. Tad būtent per šitas rytis mes bandome daryti pažangą ir e, spręsti miškų naikinimo e, problemą. Aš norėčiau pabrėžti, jog Red Plus iniciatyva prisideda prie šitų problemų sprendimo. Mes e, siekiame gerinti socialinės ir ekonominės e, sąlygas tose vietovėse, kur auginamos kakavos e, pupelės Mes e, siekiame, kad e, būtų didinamas e, derlius ir kad būtume konkurencingi palyginus su kitomis valstybėmis. Kalbant apie Red Plus programą, Įgyvendant ją mes remiamės tam tikrais ramščiais. Pirmasis yra um, kraštovaizdžio planavimas, e, taip pat e, yra institucijų, institucinis koordinavimas ir reformos bei teisėkuros priemonės ir politinės e, priemonės. Mes uh, Taip pat atsižvelgiame į vairius miškų naikinimo e, veiksnius. Tad tai yra pagrindiniai e, aspektai, per kuriuos mes siekiame miškų naikinimo stabdymo. Ir aišku, prie to prisideda ir privataus sektoriaus iniciatyvos nes yra įvairių privačių struktūrų, kurios e, e, prisideda prie to. Jūs apie kai kurios iš šių dalyvių esate turbūt girdėję, pavyzdžiui, Titan. Mes e, taip pat suprantame, kad yra geros valdysenos poreikis ir tam būtina, e, kad būtų sukurtos e, atitinkamos valdymo institucijos. Labai svarbu pabrėžti, kad e, labai svarbu pabrėžti, kad būtų įgyvendinama tinkama E, agronominė praktika, apdulkinimas e, ir, ir e, kiti svarbus aspektai, kad tai būtų daroma tinkamai ir pagal gerą, gerosios praktikos reikalavimus, kad būtų tinkamai gyvendama nacionalinė kakavos sektoriaus iniciatyva e, turi būti siekiama miškų naikinimo sustabdymo ir kad būtų tinkamai veikiama vadinamosiose karštuosiuose taškuose mūsų. Ir e, taip pat e, turi būti užtikrinama, kad šie procesai nevyktų mūsų miškų rezervo nacionalinių parkų um, sąskaita. Yra įkurtas e, miškų, e, kovos su miškų naikinimu fondas. Mes e, taip pat esame parengę svarbiausių rodiklių sąrašą kurie padeda siekti numatytų tikslų. Tai yra pagrindiniai rezultatus įvertinantis rodikliai. E, jie susiję yra su e, dirbožėmio išsaugojimu ir jo atkūrimu, taip pat su e, stebėsena saugomose vietovėse, Taip pat e, yra tokie rodikliai, kurie susiję su pragyvenimo lygio e, gerinimu žemės ūkio sektoriuje, e, taip pat įvairių suinteresuotų pusių įtraukimas į sprendimų prieimimą, kalba su klimato kaita. Ir Mūsų diskusija šiais klausimais krypsta į tą pusę, jog turi būti taikomas privalomo pobūdžio e, priemonės, kad turi būti einama prie jų nuo savanoriškų priemonių, e, e, einama prie privalomo pobūdžio priemonių. Ir mes, kaip sakau, pereiname prie privalomo pobūdžio priemonių sistemų ir e, labai tikėtina, kad e, dėl to iškils tam tikrų um, problemų bei sunkumų mūsų uh, ūkininkams. Jeigu mes pažvelgtume į uh, kakavos tekimo grandinę ir, tas, uh, ir tų privalomų priemonių taikinimą, taikymą, tai e, matome, kokia padėtis e, gali būti. Mes e, žinome, kad e, e, turi būti taikomi čia tam tikri standartai, be kita ko ir marketingo e, srityje. Kitas e, aspektas, kalbant apie eksportą, į ką turi būti atkreipiamas dėmesys iki eksportuojant e, kakavos e, pupelės. Šitie dalykai turi vykti bendradarbiaujant įvairiems procesų dalyviams. Dėkoju. Dėkoju, ko gero paskutiniai tie akcentai yra labai svarbus. Na, aišku, kiekviena sistema turi trūkumų. Dabar jeigu kažką tai darytume su kakava, tai kaip mes darysime, tai dabar Francesco Tramontin, Mondelės International viešųjų reikalų uh, atstovas. Dėkoju. Aš galbūt skaidrų net neliesiu, pabandysiu akcentuoti svarbiausius dalykus. Taigi, Mondelis yra šokolado gamintoje, užkandžius ir sausainius gaminanti bendrovė. Mes norėtume tiesiog parodyti, ką mūsų partneriai privačiame sektorėje daro ir ką gali padaryti. Pirmiausia, reikia susidaryti tinkamą vaizdą, reikia suprasti, kokio masto yra miškų kirtimas mūsų įmonės kontekste ir taip pat kiek tai, priklau, kiek tai susijęs su kakavos verslu. Štai pasižiūrėkime, kiek, koks klimato kaitos poveikis mūsų tiekimo grandinėje ir kokį vaidmenį miškų kirtimas čia užima. Štai pavyzdžiui, tokioje bendrovėje, kaip kad mano, aš galėsiu paplatinti tą skaidrę, matome, kad žaliavos sudaro didelę dalį bendro poveikio kainai, 70 procentų maždaug, ir e, ta tamsesnė pusė yra miškų kirtimo dalis, o kakavos dalis pati didžiausia iš visų produktų. Taigi, e, kakavos pirkimo procesuose tai yra svarbiausia. Jūs čia tikriausiai girdite apie palmių aliejų, apie soją. Taip, čia reikia imtis veiksmų irgi, irgi bet mes norėjome parodyti tai, kas vyksta kakavos srityje ką konkrečiai tai reiškia. Jeigu mes matome tokius duomenis, tai nusprendžiame investuoti daugiau e, į įrengimus gamybos tam, kad būtų kompensuojami tie kaštai. Kita tendencija, kurią norėjau parodyti, man atrodo, kad Nikas apie tai kalbėjo. Gilesnės vertės grandinės um, analizės Na, mes žiūrime į savo tiekimo grandinės gilesnius sluoksnius. Tai reiškia, kad reikia tiesiog investuoti į e, kakavos auginimo bendruomenės, nebūtinai reiškia išorės tiekėjus, tiesiog tai reiškia, kad mes tiekimo grandinėje su partneriais ir ūkininkais dirbame. Tai reiškia, kad esame šiandien pasiekę skaidrumo lygį, kurio neturėjome anksčiau miškų kirtimo srityje labai svarbus štai duomenys, kuriuos matote ekrane. Prieš penkerius metus buvo tai neįsivaizduojama, o šiandien galime tiesiog e, internete matyti visus ūkininkus mūsų kakavos, su mūsų kakavos programa dirbančius. Ne tik miškų kirtimo srityje, bet ir kitose srityse tas skaidrumas yra labai svarbus, tai taip pat yra ir iššūkis mums Kaip kad jau buvo prieš tai pasakyta, neįmanoma kartografijos tikslios atlikti, pavyzdžiui, neįmanoma e, patikrinimų e, šimtų or, patikrinimų organizuoti ir taip išspręsti visas problemas. Tai jau buvo pasakyta, aš to nekartosiu. Štai e, šioje skaidrėje matote ūkininkų pajamas. E, ūkininkų bendruomenėms reikia e, plačiaja prasme padėti, padėti jauniems ūkininkams. Nepakanka vien tik tai sakyti, kad reikia daryti tai, o kažko kito nereikia daryti. Na ir kitas svarbus dalykas yra pajamų diferencijavimas, ne vien tik tai pajamų iš kakavos čia turi būti. Taigi, prieš dešimt metų situacija buvo kitokia. Miškų kirtimo atveju panašią skaidrą turiu ir ganai, čia parodysiu tik tai e, dramblio kaulo krantą. Tie mūsų pagalbininkai dirba su bendruomenėmis, įvairiausiamis pagalbos formomis prisideda kovojant su miškų kirpim, kirtimu, pirmiausia atsta, at, atkuriami miškai, taip pat kartografija yra sudaroma kertamų miškų. Na, turiu pasakyti, kad prieš porą metų mes nebūtume sugebėję to padaryti. Tai yra tik tai kelionės galimybių pradžia. Labai svarbu yra suprasti, kaip toli ir kiek toli ir kaip greitai mes galime rezultatų pasiekti šioje srityje. Ir ne tik tai e, miškų kirtimo klausimų, bet ir kitiem horizontaliam klausimam, kaip pavyzdžiui darbo e, klausimams galime šią, šį metodą pritaikyti. Mes e, turime kaip bendrovė daug bendradarbiauti su skirtingais partneriais, Coco Forest Initiative iniciatyva yra tikrai labai svarbus partneris, nes čia bendrovės ir vyriausybė susėda prie bendro stalo ir parengia gairias. Tai nėra kažkokių tai ambicingų tikslų nustatymas, tai yra realus darbas. Na ir galiausiai kadangi aš dirbau Briuselėje ir tai aktualiausia Briuseliui pasakysiu štai ką. Aš taktiškai pasirinksiu porą tik tai sričių. Pirmoji jau buvo paminėta tikrinimo prievolės teisės aktai ir kaip juos praktiškai įgyvendinti. Mes tikrai šią iniciatyvą remiame kaip kad Nikas sakė, jeigu pragmatiškai yra elgimasi, jeigu verslas yra ne kaip problema suvokiamas, o kaip problemos sprendimo dalis, tai tikrai galima rezultatų pasiekti. Dabar mes turime daug nacionalinių teisės aktų, iniciatyvų skirtingų ir tai tikrai nėra mums didelė pagalba. Na, mes manome, kad vis dėlto galima būtų kai ką harmonizuoti, kaip kad Europoje darome ir mums nuo to gyvenimas būtų tik paprastesnis. Mes dabar tiesiog dirbame, propaguojame nacionalinės iniciatyvas ir mums sudėtinga yra 20 identiškų iniciatyvų e, renkti skirtingose šalise, kaip kad Antonis sakė, ES atsirado iš tokių bendru darbo iniciatyvų. Tai čia vienas dalykas. Na, o antras dalykas - reikia investuoti per, pavyzdžiui, vystomasias programas, reikia į bendradarbiavimo sistemas in, dirbti, reikia suinteresuotusius asmenys suburti prie vieno stalo, bet bent jau kol kas Mes nematome vystamosios pagalbos ir tiekimo grandinės srityje tokio bendradarbiavimo. Na, galbūt su ties tuo ir sustosiu ir pataupysiu Jums laiko. Dėkoju. Dabar norėčiau paklausti, ar nariai mūsų turėtų klausimų. Heidi, prašau. Taip, aš norėjau tik tai štai ką pasakyti. Visi E, kalbėtojai kalbėjo apie tai, kad ES lygių reikalingos bendro žaidimo taisyklės ir tikrinimo prievalės teisės aktai. Reikia harmonizavimo. Jūs minėjote ataskaitą apie miškų resursų e, valdymo atskaitomumą. Tuo reikėtų pasinaudoti. Štai, pavyzdžiui, partnerystės susitarimus galime panaudoti. Ganos pavyzdys yra puikus. Taigi reikėtų galbūt e, renktis kitai kadencijai, per kurią galima būtų es lygių numatyti saistančių teisės aktų tik sutikrinimo prievalę. Dėkoju. Ačiū. Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Dabar suteiksiu žodį ponui Mici. Jis e, galbūt e, e, dabar pasisakys ir mūsų kalbėtojams nebesuteiksiu dar kartą žodžio, Dabar matau, kad e, ponia Etel Higone e, yra jau salėje. Dėkoju. Aš esu iš miškų kirtimo NVO. Mūsų palidovai rodo, kad kakava e, dėl kakavos yra maždaug 30 procentų miškų kertama Ganoje ir Dramblio kaulo krante. Štai pavyzdžiui, nuo nepriklausomybės e, Dramblio kaulo krante buvo iškirsta 90 procentų miškų, o Ganoje 80 procentų miškų. Taigi abiejose šiuose šalise kyla miškų iškirtimo pavojus. Mūsų palidovai rodo, kad dėl kakavos auginimo visur visame pasaulyje miškai kertami. Kamerūne, Ekvadore, Peru ir Indonezijoje tos pačios tendencijos užfiksuojamos. Taigi problema yra globali, tai reiškia, kad ir sprendimas turi būti globalus. Anonimiškai tyrimą atlikau Dramblio kaulo krante ir matau, kad kakava susijusi su nelegaliu aspektu. 40 procentų dramblio kaulo kakavos yra nelegali. Tai yra iš nacionalinių parkų e, išgaunama kakava Ganoje, situacija panaši. Tai reiškia, kad mes importuojame ir valgome nelegalius produktus. Per tą slaptą tyrimą. Taip pat sugebėjome atsekti nelegalios kakavos e, e, pėtsakus iki pat visų didžiųjų praktiškai kakavos gamintojų, taip pat ir Mondelės, Nestle ir kitų, Starbucks taip pat, Lind, Ferrero, praktiškai visos didžiosios šokolado gamintojos perka nelegalių miškų, nelegalią miškų kirtimo fenomeną sukeliančią kakavą, dėl kurios keliose pasaulio vietose miškai kertami, keliose regionuose. Bet iš, kas dėl Ganos ir Dramblio kauno, kaulo kranto vyriausybių, mes girdime teigiamų signalų, įmamasi tinkamų, tinkamų iniciatyvų, 85 procentai e, pasaulio šokolado pramonės dabar yra įsipareigojusi e, nebekirsti, visai nebekirsti miškų. Septyniasdešimt procentų maždaug visų gamintojų e, yra pasirengusių pasaulio pasirašyti tokius susitarimus Peru, Ekvadoras taip pat šį mėnesį pasirašys tokius susitarimus. Tie savanoriški susitarimai yra puikus žingsnis teikiama linkme. Ir daug paprasčiau ir greičiau yra tokius susitarimus miškų kirtimo srityje pasirašyti ir gyvendinti, negu kad, pavyzdžiui, vaikų darbo srityje. Ir lygiai taip pat tai daug greičiau vyksta lyginant su praeitimi. Be to, nepaisant visų susitarimų, kiek žinia, 2,1 e, milijono vaikų vis dar dirba šioje srityje. Mes tiesiog žinome, kad mums reikalingi saistantis teisės aktai. Taigi problema yra labai didelė, tai yra globali problema, pramonė yra žengusi jau žingsnį, taigi dabar kyla klausimas, kada tik tai ES žengs reikalingą žingsnį. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Mici sureagavimui. Praktiškai konsensusas susidarė dėl privalomų, o ne savanoriškų priemonių. Dabar žodis komisijos atstovui ponui Mici. Dėkoju, aš turėjau aštuonias minutės, paskui buvo pažadėtos penkios, o dabar leista tik atsakyti klausimus, bet tiek to, tiek to. Nekalbėsiu apie kai kuriuos dalykus, apie tuos e, savanoriškus susitarimus. Kita kartą gal galėsime detaliau apie tai pakalbėti. Mes turime dešimties metų bendradarbiavimo su Uganda patirtį turime. Dabar, sakyčiau, reikia uh, apie tvarumą kalbėti tiek kalbant apie aplinkosaugą, tiek apie darbo vietų kūrimą. Tai yra e, išorės e, investicijų plan, plano vienas iš iššūkių. Mes e, turime ne tik dirbti su žemės savininkais, e, tai žemės nusavybė be abejo turi įtakos e, ūkininkų gyvenimui ir, prie, ir, ir vaikų e, situacijai. Ne viskas yra primtina. Dabar dėl prievolių Dėl miškų kirtimų buvo atlikta studija. Ji buvo paskelbta prieš keletą savaičių ir buvo pasiūlytos naujas teisinės priemonės, kad būtų galima e, užtikrinti tvarkingą apsirūpinimo grandinės veikimą, kad būtų galima užkirsti kelią miškų neteisėtam kirtimui. Prievolė užtikrinti, ko gero visiems numatyta privaloma tvarka būtų sunkiai gyvendinamas dalykas. Jo labiau, kad trūksta tartautinio apibrėžimo to, kas e, gali būti e, laikoma e, tvariai pagamintų produktų ir kas yra produktas, kuris yra pagamintas be miškų kirtimo. Na, ta diskusija turėtų vykti daugia šalių pagrindų. Mes uh, ne, ne, nenaudinga imtumėtės, imtumės lyderystės, jeigu šis klausimas nebūtų diskutuojamas vėliau daugia šalių pagrindų. Mes turime tarptautinės organizacijas, yra ir kakavos be abejo organizacija, jo veikimo efektyvumą mes galime kvestionuoti ar priekaištauti dėl neveikimo. Bet ES blokas, norėčiau pasakyti, aukščiausių lygmenių yra pasirengęs šiuos klausimus nagrinėti. Uh, 70 procentų kakavos gamybos e, yra įsivežama čia ir aš sakyčiau, mes esame didžiausi vartotojai. Lotynų Amerikos šalis irgi turėtų į tą diskusiją įsitraukti. Mes irgi kaip vartotojų blokas esame pasirengę diskusijai. Jeigu pasižiūrėtume vertės grandinę, e, turėtume pasakyti štai, ką Linda minėjote, tos grandinės svarbą bet manau, kaip tokio kartelio kaip OPEC sudarimas, naftos e, produktų pardavėjų kartelis nebūtų prasmingas. Kakavos e, produkcijai toks OPECas ar panašiai organizacija nėra reikalingas, nes e, daug svarbiau yra užtikrinti kainų skaidrumą. Tokios organizacijos sukūrimas nepadėtų to pasiekti. Tai, tai, tai galima pasakyti jau dabar. Uh, Man atrodo, svarbu kalbėti apie tai, kaip pagerinti ūkininkų pragyvenimą, kurie augina kakavą. Mes turime spręsti šį klausimą kompleksiškai, atsižvelgdami į gamybos įvairius subtilumus, pertirbimo subtilumus ir turime uh, kalbėti apie tai, kodėl ten nevyksta reikiami pokyčiai. Uh, E, perdirbimas, ko gero, turėtų vykti ten, arčiausiai ten, kur yra žaliava. Kodėl tai nevyksta, tai yra klausimas, kurį reikėtume diskusijoje kelti. Netaip lengva yra iš karto taip imti ir pasakyti, kad privačiai sertifikuoti produktai padėtų išspręsti šią problemą. Be abejo, tos E, tas, tas žymėjimas, tos atskiras etiketės galėtų būti savotiška paskata e, keistis. Bet e, klausimas yra toks, ar Europos vartotojai pasiruošę mokėti papildomą kainą už tai. Kaip sakė Mondelės atstovas, mes galime pasitelkti geresnės technologijas, mes turime palidovinės sistemas, kurios gali padėti užtikrinti, ar vart, kad gamyba būtų sąžininga ir ar vartotojai yra pasirengę mokėti brangiau, jeigu jiems yra užtikrinama, kad jie vartos sąžiningai užaugintus ir parduodamus produktus. O kainos turi atspindėti miškų kirtimo dimenciją, taip pat vaikų darbo dimenciją. Ir tam, kaip jau sakiau, reikia vertybių grandinės požiūrio. Na ir dar. Mums buvo kalbama apie vystimosi politikos e, trūkumus tam tikrus. E, buvo kalbama apie VPA sistemą, galime pasitelkti turimą patirtį. Ir esame dirbę daug prie tyrimų žemės ūkio srityje galime pasižiūrėti, kas vyksta vietose, kokios lygos augalus puola. Galima kelti klausimus, kaip sustiprinti ūkininkų organizacijas. Nes jeigu ūkininkų organizacijos bus susiskaldžiusios, tai tuomet nepavyks įvykdyti to konsolidacijos siekio ir pasiekti e, efektyvesnio darbo vietoje. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, ponui Micijai. Yeah. Um, okay, colleagues. Gerbiami kolegos. Mm, tikėjomės, kad pasiks ambasados atstovas ar atstovė ponė Ana Marija Deusto. E, turės galimybę pasisakyti, kvieščiau kalbėti labai trumpai. Parlamento nariams paprastai dvi minutės komitete suteikiamus galimybės pasisakyti. Tai jūs kvieščiau labai trumpai vieną ar du punktus išsakyti, nes paskui turime tęsti kitą posėdį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, dėkoju, kad suteikėte man žodį, todėl kad e, prieš tai e, buvo paminėtas kainas, kainos aspektas, rinkos aspektai Peru. Daug ką gali pasakyti dėl atogražų miškų ir dėl miškų, tų miškų naikinimo, nes 70 procentų mūsų miškų yra atogražų miškai tokioje teritorijoje, kuri 25 kartus didesnė negu Belgija. Ir e, toje, toje teritorijoje gyvena 90 procentų mūsų gyventojų. Dabar mes jaučiame klimato kaitos pasiekmes ir kadangi keičiamės nuomonėmis šiomis e, e, temomis, tai praeitą savaitę mes matėme, kas vyko Tailandė, matėme tą e, vaikų įstrigusių e, požeminė, požeminėse mm, olose dramą. Ir e, nuo šių pasiekmių nukenčia tiek jauni, tiek pagyvenę žmonės ir e, palyginus mažai apie tai yra kalbama, bet e, Peru mes puikiai suvokiame savo atsakomybę dėl šių aspektų, mes e, manome, kad e, mūsų valstybėje kur yra turbūt didžiausia rušių įvairovė vis, visoje planetoje, mes dedame pastangas, kad e, būtų apsaugotos tos e, rūšys, tiek augalų, tiek e, gyvūnų, nes kakava, pavyzdžiui, pačiose neturtingiausiose zonose yra tradicinis uh, E, produktas e, ir nuo jo priklauso daugelio e, bendruomenių išgyvenimas. Mes turime galvoti apie vertybių grandinę, apie aplinkosaugos išsaugojimą, apie kovą su klimato kaita bei socialinius dalykus. Turime siekti saugoti mūsų piliečių gerbuvį, gyvybę nes e, pirmoji valstybė prieimu, prieimusi specialius tikslinius e, įstatymus, numatančius faunos ir floros apsaugą bei kovą su klimato e, kaita. Mes esame įkūrę ir šios ryties institucijų, kurios veikia. Mes uh, neieškome kaltų kitur, o bandome patys spręsti tas problemas, plėtodami dialogą, kuriame dalyvauja vietiniai gyventojai, vietinės e, valdžios institucijos, regioninės valdžios institucijos ir taip toliau. E, Pane, e, aš turiu nutraukti jūs, todėl kad jūs skaitote savo pranešimą labai greitai ir dabar turėtumėte vienu ar keliais sakiniais apibendrinti savo pasisakymo išvadas. Dėkuoju. Kaip ten bebūtų, jūsų parlamentas iškėlė klausimą, ar e, sertifikavimas pasiteisino. Galiu pasakyti, kad Peru tai taip, Peru e, kartu su ES e, parama, su Vokietijos e, parama konkrečiai, mums taip pat padėjo Šveicarija, bet dėl šitų dalykų mes e, bandome išsaugoti E, atogražų miškus bei tvirtinti sąžiningos prekybos principus, tai prisidėjo prie rinkos padėties e, gerinimo ir kainos mūsų rinkoje buvo aukštesnės 20-30 procentų palyginus su pasaulinėmis kainomis, o taip yra dėl geros socialinės ir, e, ir žemės ūkio praktikos. Mes turime užtikrinti nuoseklės sąsajas su uh, iniciatyvomis, kurios keliamos tiek valstybėse gamintojose, tiek e, ir valstybėse, kurios vartoja mūsų produktus, tai yra ir ES turiu galvoje. Mes e, turime remti tas iniciatyvas, kurios pasireiškia ne tik tai paramos e, tiekimu, bet ir užtikrinimu, kad e, šis, šiame sektoriuje žmonės taptų nepriklausomi. Dėkuoju. Mes turime labai mažai laiko ir todėl turiu jūs nutraukti. Tačiau iš visų šitų diskusijų išriškėja, e, kad e, būtina imtis e, priemonių ir ieškoti sprendimą. Ponas Mici kalbėjo e, konkrečiai apie tai, bet e, mes suprantame, kad mažinant e, e kainas gamintojam besivystančiose valstybėse kyla problemų ir mes turime ieškoti sprendimų, nes antraip mes nepasieksime tvaraus vystimosi tikslų. Ir e, mūsų lyderiai toliau e, pasirašinės susitarimus ir kalbės apie tai, tačiau konkrečių rezultatų nebus. Aš e, turiu užbaigti šią posėdžio dalį. E, Deve koordinatorių posėdis bus ne čia, bet e, e aukštų e, žemiau 1G3 salėje.